Cominciamo, cominciamo i nostri lavori e li cominciamo con la presenza. Labą dieną, pradėsime mūsų darbą ir norėčiau iš karto pasveikinti Europos parlamento pirmininką poną Jeržį Buzeką. Norėčiau padėkoti ponui Buzekui už tai, kad jis atvyko į mūsų komiteto posėdį. Pone Buzekai, jūs ankstesnioje kadencijoje buvote mūsų komiteto narys, mes tuomet puikiai bendradarbiavome, o dabar suteiksiu Jums žodį, kad Jūs pakalbėtumėte temą, ar siekiama sukurti Europos energetinę bendryją. Tai iš tiesų yra įdomi tema, ide, įdomus projektas, mes čia kalbame apie integruotą Europos energetinę bendryją. Prašau. Ačiū pirmininkė. You, of the, of the Jaučiuosi čia kaip namuose šiame komitete, nes paskutinę kadenciją aš praleidau dirbdamas į tre posėdėje. Dabar dėja negaliu dalyvauti jūsų posėdžiuose, nes tam nepakanka laiko. Pusantrų metų Aš turėsiu užbaigti kadenciją kaip parlamento pirmininkas, o po to tikiuosi, kad galėsiu sugrįžti jūsų komitete. Taigi, kaip jau minėjau, tai yra mano savas man komitetas ir dabar aš noriu pristatyti tai, kas man atrodo labai svarbu. Kas labai svarbu ES ateičiai. Pirmiausia, tai noriu pristatyti savo komitetui, ITRE komitetui nes ši tema buvo pristatyta tik tai kaip pačios idėjos, politinės idėjos pristatymas, e, be kokiu nors gilesnių, išsamesnių paaiškinimų. Taigi pristatysiu tai kaip politinę idėją, politinį energijos išreik, iš, išreiškimą, kol kas nepateikiant konkrečių detalių. Taigi atvykau čia su jumis aptarti ir padiskutuoti diskusijas dėl Europos energetinės bendrijos ir išklausyti jūsų, ką jūs galvojate apie šį projektą. Ar jūs atsargiai tai žiūrite, turite kokiu nors abejonių, ar įsitikinę, kad tai yra tinkamas projektas? Pirmiausia, noriu tai aptarti su jumis. Ir kaip jūs žinote, pasibaigė Europos bendrijos anglių ir plienų sutartis, jinai nebegalioja, Ir dabar labai svarbu sugrįžti prie Europos energetinės bendrijos. Gal tai primins laikus buvusius prieš 60 metų. Turbūt buvo sunku įsivaizduoti mūsų prosenelėms ir senelėms su, turėti bendryje, anglių ir plieno bendryje prieš 60 metų. Jie gal to net negalėjo įsivaizduoti. Anksčiau to niekada nėra buvę, nėra įvykę Europoje. O dabar, mano nuomonė, iškilo būtinybė apsvarstyti apskritai visą bendrą energetikos klausimą. Dujos, nafta, moksliniai tyrimai, inovacijos, mes turime brandolinės energijos bendryje, atliekame tyrimus šioje srityje ir ši bendryje mums labai naudinga. Taigi Europos komisija dirba labai daug šioje srityje. Komisaras Ettingeris pasakė, kad pirmasis prioritetas yra egzistuojančių tikslų įgyvendinimas. Antrasis energetikos paketas dar nėra visiškai įgyvendinimas, jau nekalbant apie trečią energetikos paketą. Taigi čia mes turime problemų. Taip pat turime daug problemų susijusių su abipusių supratimu, kaip turėtų atrodyti mūsų trečiasis bendrijos paketas, kaip jis turėtų būti suformuotas. Komisija taip pat ketina pateikti naują projektą energijos planas, energijos efektyvumo planas 2020, energijos restruktūravimas, brandolinės atlikos, veiksmų plano koregavimas ir taip toliau, daugybė įvairiausių direktyvų šioje srityje. Mes puikiai prisimename reglamentą dėl dujų tiekimo užtikrinimo. Po dviejų mėnesių bus balsuojama dėl šio reglamento Europos parlamente. Ir prieš porą mėnesių buvo, tai, dėl to buvo balsuota ir mūsų šiame komitete. Dar kartą norėčiau pakartoti. Turime labai ribotus energijos išteklius Europos Sąjungoje. Ir auga konkurencija iš kitų e, pasaulio šalių turėti prieigą prie energijos šaltinių, kurių bus vis mažiau ateityje. Ir jeigu mes sakome, kad šiandien mums reikia būti Europos mastų lyderiais, nes nacionalinių lygmenių mes nesame pakankamai, ne vieni nesame pakankamai stiprus, kad galėtumėm dalyvauti pasauliniu mastu. Pažiūrėkime į sparčiai besivystančią Kiniją, Indiją, netgi Braziliją. Taigi mūsų nacionaliniai lyderiai gali susidurti su daugybė sunkumų, o tuos sunkumus mums būtinai veikti. Taip pat turime problemų dėl energijos problemų sprendimo už ES ribų, mes tai puikiai žinome. Ir mūsų piliečiai gal, galbūt ir nesupras mūsų politikos krypčių, tačiau jie puikiai supranta, kad gali būti trikdžių energijos tiekime. Žinoma, mes turime stiprinti bendradarbiavimą, tęsti energijos šaltinių diversifikavimą, skirti daug dėmesio atsinaujantiems energijos šaltiniams, brandolinė energijai, saulės, vėjo, e, biokūrui įvairioms energijos rušims, taip pat naudo, mažinti iškastinio kūro naudojimą. Visi tie žingsniai yra būtini ir kiekvienoje šios rytie būtina atlikti mokslinius tyrimus. Nes mes turime labai nedaug išteklių, kad galėtum atlikti pakankamai mokslinių tyrimų ir neturime pakankamai fondų, kurie galėtų užtikrinti inovacijas ir mokslinius tyrimus bei naujų technologijų kūrimą. Žinoma, labai svarbu ir energetikos. Uh, energijos uh, tinklai, energijos sujungimas į vieningą tinklą. Kaip reikėtų pradėti? Yra trys pasiūlymai. Pirmiausia, stiprinti bendradarbiavimą, kalbant apie energetikos tinklus, tai yra tarpusavio sąsajas. Taip pat e, finansuoti naujas technologijas, strateginį energetikos planą. Kol kas dar nesame nustatę konkretaus aiškaus finansavimo šiam planui. Ir taip pat reikėtų sukurti dujų pirkimo grupės, kurios taip pat būtų svarbos. Tai yra trečiasis punktas, kurį aš norėjau pabrėžti. Mums reikėtų veiksmingai bendrauti su energijos tiekėjais, kalbant apie dujų gamintojus. Čia turėtumėm ir galėtumėm remtis galiojančiais teisės aktais ES lygmenių ir bendrai spręsti tiekimo problemas. Taip pat reikėtų tinkamai paskirstyti dujas, naftą tarp valstybių narių, užtikrinti transportavimą ir išteklių saugojimą, kad mes turėtumėm pakankamai rezervo energijos, vienos ar kitos rušies energijos šaltinių. Čia gali iškilti teisinių sunkumų. Ir mes iš tiesų turime skirti visą energiją Lisabono sutarties įgyvendinimui, kur kalbama apie solidarumą energetikos srityje. Tai yra naujas požiūris į energiją. Ir Lisabono e, sutartie tam skirta konkreti, konkretų straipsnį. Labai svarbu, kad Europos energetikos bendryje galėtų naudotis opt-in sąlyga, kad visos valstybės narės galėtų prie tos bendrijos prisijungti, kai jos jaučiasi tam pasirengusios. Galbūt bus būtina pradėti nedidelę grupę valstybių narių šią energetinę bendryje. Žinoma, geriausia būtų visiems kartu pradėti tą energetinę bendryje. Tačiau jeigu tai būtų neįmanoma, pradėsime bent jau nuo mažesnės grupės. Galėtumėm pradėti mažiausiai nuo devinių valstybių narių kurti Europos energetinę bendryją. Mes turime tris pagrindinius pranašumus. Tai norėčiau savo pasisakymo pabaigoje pasakyti. Tai yra plataus masto ekonomika, Aš neseniai grįžau iš Kinijos prieš porą dienų ir labai man lengva palyginti, kasgi yra ta plataus masto ekonomika. Europos Sąjungoje mes taip pat galime vystyti plataus masto ekonomiką, jeigu būsime vieningi energetikos klausimuose, kalbant apie 500 milijonų gyventojų. Mes esame pati didžiausia ekonominė struktūra, galbūt mes geresni net už Kiniją. Antra, tai padėtų e, valstybėms narėms investuoti į tinklus, energetikos tinklus ir plėsti energetikos rinką. Ir taip, taip pat sukurtų didesnio teisinio tikrumo mūsų energetikos bendrovėms. Teisinis tikrumas energetikos įmonėms, kalbant apie ilgalaikius laikotarpius, apie plataus masto ekonomiką ir didžiulę rinką. Taip pat yra garantas ilgalaikiams investicijoms, kurios padėtų paskatinti investavimą, investavimą, investicijas ES lygmenių ir tai ES suteiks konkurencingumo pasauliniu mastu. Taip pat efektyvumas, veiksmingumas e, dabartinių technologijų, brandolinė energetika ir išorės prasme plataus masto ekonomikos suformuoja labai stiprų prekybos bloką, kuris leis dėrėtis dėl naftos ir dujų pirkimu. Taip pat dalyvauti kitose svarbiose dėrybose, mažinant kūro, degalų, energijos šaltinių kainas. Ir tai yra labai didžiulis pranašumas. Taip pat noriu pasakyti keletą pastabų dėl ES ir Kinijos tarpusavio santykių. Galbūt mūsų e, diskusijos pabaigoje pakalbėsiu tą temą, nes dabar nenoriu supainioti skirtingų temų, nes pagrindinė mūsų diskusija yra Europos energetikos bendrijos tema. Tačiau labai įdomu pasižiūrėti į mūsų ryšius su Kinija, į bendradarbiavimą taip pat ir ne tik su Kinija, bet ir su JAV. JAV taip pat neseniai lankiausi ir šią problemą mes svarstėme ir su jungtinės Junktinio Amerikos valstijų vadovybę. Svarstėme klimato problemas, nes 80 procentų klimato kaitos problemų yra susijęs su energetikos problemomis. Energetika ir klimato kaita yra labai tarpusavėje susiję klausimai, yra didžiulės veikiančios jėgos, o tarpusavė santykiai tarp didžiųjų valstybių yra labai svarbus sprendžiančios problemas. Taigi vėliau galėsiu pasakyti keletą pastabų ir apie šios dalykus. Na, dabar svarbiausias dalykas - Europos energetinė bendryja. Ką Jūs apie ją galvojate, kaip mums reikėtų spręsti ir kurti šią energetinę bendryją? Dėkuoju. Grazie al Presidente per questa discussione. Dėkoju, ponė pirmininkė, už jūsų įžanginės pastabas. Dabar turime galimybę pasikeisti nuomonėmis, jau yra visa eilė norinčių pasisakyti. Norėčiau paprašyti visų kalbėti kiek įmanoma trumpiau, nes iš tiesų daug kolegų nori pasisakyti. Kolega Andrew. Pentru uh, vizita care o face aici, pentru expunerea dânsului, trebuie să mărturisesc că este a doua oară când uh, uh, ascult aceste idei. Turiu pripažinti, kad tai yra antras kartas, kai aš girdžiu iš jūsų šias idėjas. Pirmą kartą išklausiau šias mintis iš pono Žako Deloro Strasbūrė. Kyla labai daug klausimų, kalbant apie šį konkretų klausimą. Mes kalbame apie Europos energetinę bendryją. Ar valstybės narės sugebės suprasti, kad dėl, dėl solidarumo būtina veikti kartu, būtina veikti iš vien, bendrai sprendžiant susiklaušiusią padėtį energetikos rytyje. Taigi mes turime bendradarbiauti. Turime pasižiūrėti ir įvertinti ekonominius interesus, kurie yra ypač svarbus. Tačiau svarbiausia mums įvertinti mūsų piliečių poreikius ir piliečių interesus. Kaip bus sprendžiamos, sprendžiamos didžių, didelių e, privačių įmonių problemos? Kaip mes turėtumėm veikti? Ar laikyti solidarumo, ar veikti atskirai ir neatsižvelgti mūsų piliečių poreikius? Kaip politikas aš turiu ginti piliečių interesus ir užtikrinti galutinio vartotojo poreikius. Kitas klausimas, kaip mes turime apginti vartotojus ES piliečius tuo atveju, kai bus nustatyta viena kaina nepriklausomai nuo pragyvenimo lygio kiekvienoje valstybėje narėje. Ta socialinė kaina yra labai svarbi, mes turime į ją atsižvelgti yra piliečių, kurių pajamos yra labai mažos. Kągi darys tie žmonės ir ką Europos Sąjunga, ko, ko imsis Europos Sąjunga siekdama apginti savo piliečius, jeigu Europos Sąjunga bus energetiškai nepriklausoma ateityje. Kaip mes ketiname įgyvendinti alternatyves technologijas? Jeigu mes dabar priklausome nuo importo energetikos srityje, turime pademonstruoti solidarumą ir tam tikrą prasme šiek tiek nusileisti, e, spaukoti e, subsidirumo principus. Ačiū. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasiūlyti, kad mes išklausytume keleto kolegų klausimus, o paskui jūs sureaguotumėte penkis ar dešimt klausimų. Prašau, ponas Balčytis. Ačiū, gerimo pirmininkė, gerimas prezidentė. Iš tikrųjų, šiandieną turbūt jau niekas nebejoja, kad ES energetinė politika turėtų būti žymiai labiau e, koordinuojama ir kad turėtų būti nusistatomas tam tikros bendros taisyklės, kurių privalu būtų laikytis kiekvienai valstybėje atskirai. Iš tikrųjų, Europos energetinės bendrijos tam tikrose tiksluose yra labai geri e, pastebėti norai, tai yra turėti vieną poziciją santykiuose su išorės partneriais, tiek gamybos, tiek tranzito šalimis, būti pajėgiai prireikus sutelkti savo tiekimo pajėgumus ir koordinuotai pirkti energiją, taip pat turėti savo strateginės atsargas. Daugelį ir kitų yra labai gerų dalykų, dėl ko iš tikrųjų matomai ekonomistai ir energetikai negalėtų neikti. Tačiau man šiandieną yra tam, iškilusios tam tikros abejonės ir ypatingai, ką Jūs pasakėte, kad pirmoje fazėje yra numatoma, kad šitai bendryje priklausys devynios ES valstybės, o kitos galės prisijungti tada, kada bus tam pasirengusios. Tai aš iš tikrųjų pasigendu ES solidarumo principo. Kyla didelių abejonių, ar nebus sukurtas e, galingųjų valstybių klubas, ir paliekama taip vadinama dviejų greičių Europą. Stodami į ES ir ypatingai Lisabono sutartį tvirtindami, mes buvom susitarę, kad nebus dviejų Europos greičių ir kad mes ES e, būsime visos vienodai ir solidariai vienas kitą suprasime. Ir todėl didžiausia grėsmė, aš manau, kad iškiltų mažesnės ekonomikos įsivystimo lygį turinčiom valstybėm, pavyzdžiui, kaip Baltijos šalim, kuriuom vienintelis kelias susijungti su vakarų Europą yra per Lenkiją. Ir tos valstybės iš tikrųjų neturės nei finansinių, nei infrastruktūrinių galimybių įsijungti į šį procesą. Todėl manau, kad kuriant šitą bendryją, gerimas prezidentė, mes turėtumėm turėti aiškius atsakymus dėl ES solidarumo, dėl vieningo veikimo ir ar nebus taip, kad eurozonoje šiandieną priklauso 16 valstybių, Europos energetinė bendrėje priklausys devynios ir praktiškai taip mes suskaldysime Europą. Ačiū. Grazie. La parola al collega Rubik. Ich bedanke mich äh, ganz besonders bei. Ačiū. Labai pirmininkui Būzakui, nes jis tinkamu laiku suvokė, kad äh, Europa privalo vykdyti nepriklausomą energetinę politiką ir e, rodyti pavyzdį visam likusiam pasauliu. Kalbėdami apie sutartis turime e, nepamiršti ir jų įgyvendinimo. Tiksliau, kalbėdami apie sumas mes turime e, taip pat nepamiršti, iš kur jos ateina. Pavyzdžiui, vienas iš finansavimo šaltinių galėtų būti taršos leidimų prekyba. Anglės dvideginis daugiausiai atsiranda deginant iškastinį kūrą, todėl e, reiktų mums iškastinį kūrą taip pat naudoti veiksmingiau. reikia, mano nuomonė, europinių lygmenių tvarkyti leidimo energetikos veiklai išdavimo klausimus, atsižvelgiant taip pat ir į e, visas galimybės e, šios klausimus įspręsti per kaip įmanoma trumpesnį laiką, turint omenyje, kad vis dar galioja Euratomo sutartis mums reikalingas dar vienas antrasis ramstis, kuris užtikrintų, kad ne tik brandolinė energetika europinių lygmenių būtų skatinama, tačiau taip pat ir visos kitos e, energetikos rūšis. Viena vertus tam, kad būtų užtikrintos finansavimo galimybės ir kita vertus, kad e, būtų užtikrinta didesnė energetinė įvairovė, taip pat e, geresnis paskirstimo tinkas. Manau, kad šiomis kryptimis turėtume judėti. Ačiū. Pone Grostet suteikiama žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad atvykote pas mus, norėdamas aptarti šios svarbius klausimus. Aš išvelgiu dvi didžiausias problemas, kurios yra bendros visiems europiečiams. Tai yra energijos išteklių šaltiniai ir rinkos reguliavimas. Europos energetinės bendrijos projektas, turint omenyje, kad nuolat kyla energijos išteklių kainos ir e, tie procesai kelia sunkumų tiek privatiems vartotojams, tiek įmonėms. Todėl e, kainų kilimo akivaizdoje galbūt nėra labai paprasta piliečiams priimti tą energetinės bendrijos idėją. Taip pat kaip mes galime paaiškinti piliečiams, kad jie privalo mokėti aukštesnę kainą už e, savo naudojimą elektrą ar dujas, jeigu jos yra pagaminamos iš alternatyvių šaltinių. Pat noriu paklausti, kaip reikia iškoti sąjungininkų, kurti įvairius konsorciumus, jeigu nėra ši veikla koordinuojama, e, pavyzdžiui, kokios nors agentūros lygmenių. Bet kokia atveju jūsų idėjas palaikau, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Karvajo. Thank you very much. Thanks, President. I welcome. And... Ačiū labai. Pirmininkė, kad atvykote padiskutuoti su mumis dėl e, energetikos, tai yra labai svarbi tema. Anksčiau Mes esame diskutavę taip pat įvairius klausimus susijusius energetikos paketu ir įtraukiam energetikos klausimą į Lisabono sutartį. Noriu paklausti pirmiausiai, kaip egzistuojanti mūsų teisės aktuose strategija bus įtraukta į šias iniciatyvas dėl energetinės bendrijos. Taip pat norėčiau paprašyti jūsų pasidalinti savo mintimis apie tai, kokios naudos susilauks valstybės narės iš energetinės bendrijos ir kaip galės į ją įsitraukti. Ar Taip pat noriu paklausti, ar jūs jau mąstėte apie tai, kokį teisinį pagrindą pasirinkti šiai iniciatyvai. Ir e, dar du aspektai pabaigai. Vienas yra susijęs su finansavimu. Ar ši iniciatyva e, galėtų susilaukti geresnio finansavimo iš valstybių narių, taip pat kaip ir kitos susijusios iniciatyvos. ir e, kaip tai galėtų atsiliepti ES e, konkurencingumo gerinimui. Ačiū labai. Nemylit. The first question is how the existing strategy will be. Pirmas klausimas, kaip dabartinė strategija bus įtraukta į jūsų iniciatyvą? nes turime labai daug direktyvų, komunikatų, įvairių tikslų. Turime visą paketą skirtą energetikai ir klimato kaitai. Ačiū. Il collega Jadot eh, conclude questa prima serie, questo primo blocco di domande. Poiché... Kolega Žado užduos paskutinį klausimą šiame klausimų raunde. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas parlamento pirmininkė, iš tiesų yra didžiulė garbė, kad lankotės mūsų posėdėje. Iš tiesų tai yra tokia ypatinga situacija, neįprasta situacija. Todėl aš norėčiau paklausti jūsų, kokia, kaip, kas jūs čia esate mūsų komitete? Ar kaip parlamento pirmininkas, ap, ar kaip E, šios e, Europos bendrijos tarybos narys. Tai yra man labai svarbu žinoti. Toliau jūs pabrėžiate, kaip yra svarbu turėti finansinių lėšų moksliniam tyrimam. Tų lėšų e, yra, lieka vis mažiau ir aš tam pritariu. Jūs jūs žinote, kokias, su kokiamis problemomis mes dabar susidurėme dėl viešojo sektoriaus lėšų ir finansų. Jūs kalbėjote apie paramą įvairioms įmanomoms energijos rušims, e, rušims kad mes kiek įmanoma daugiau įvairių energijos rušių e, turėtume. Tačiau aš manau, kad būtent tokiu laikotarpiu mums reikia aiškių prioritetų. E, E, šiandien mes kalbėsime apie ITER projektą ir mes, e, tas projektas mums įrodys, e, koks gali būti koks gali būti europinis pavyzdinis projektas. Ir lėšos skirtos tam projektui dabar yra padvigubintos nuo 2,7 patrigubintos nuo 2,7 milijardų iki 5,3 milijardų jeigu mums pavyks įgyvendinti šį projektą, tai reiškia, kad mes jam išleisime daug, dvigubai daugiau lėšų, negu jų numatyta atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Taigi, man atrodo, kad lėšas skirstyti mes turėtume šiek tiek labiau subalansuotai, arba mes turime nusistatyti savo aiškius prioritetus, pavyzdžiui, sritis, kuriuose bus taupoma. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį parlamento pirmininkui, kad jis galėtų atsakyti į klausimus. Aišku, čia dar nebuvo visi klausimai, ne visi turėjote galimybę paklausti, tačiau bet kokiu atveju yra labai svarbu, kad e, pats parlamento pirmininkas mums pristatė Europos energetinę bendriją, už tai jam dėkoju ir dar kartą suteikiu žodžių, prašau. And... Ačiū pirmininkė, ačiū visiems už pastabas ir klausimus. Žinoma, aš negaliu atsakyti visus klausimus dabar iškart. Kaip aš sakiau, tai yra tik diskusijų pradžia. Ir čia yra didelis panašumas su tuo, kas įvyko praėjusio amžiaus 90-metyje, kai buvo kalbama apie bendros rinkos kūrimą. Ir kaip tik pradėjome labai rimtai galvoti apie bendros rinkos skūrimą 90-mečio pabaigoje, 10 pradžioje. Ir tuomet visiškai pasikeitė supratimas, e, kaip turėtų atrodyti ES e, veikdama, turėdama bendrą rinką. Ir Žakas Dėlo tuomet buvo komisijos pirmininkas ir su juo mes pradėjome šias diskusijas. Taigi čia yra daug panašumų. Tuomet buvo labai konkrečių klausimų. Ir dabar jūs patikėte labai daug konkrečių klausimų ir aš norėčiau atskirai į visus juos atsakyti. Pirmiausia, apžvelkime svarbiausius dalykus - ekonomikos klausimas, piliečiai, kokie jų poreikiai, kokie jų lūkesčiai, kaip mūsų kolega Enčių paklausė. Žinoma, tai yra plataus masto ekonomika. Apie tai mes vis, visi suprantame, kokio masto tai yra uždavinys. Ir jeigu ekonomika yra platesnio masto, mūs, mes galime žymiai daugiau pasiekti. Ir taip kalbant, aš turėčiau atsakyti maždaug tokiu būdu turime tikėtis pakankamai gerų rezultatų, Ir jeigu manome apie savo vartotojus, kuriems nėra užtikrinamas energijos e, saugumas, bent jau kai kuriuose valstybėse narėse. Taigi labai svarbu būtent judėti šią kryptimį. Čia atsakymas būtų gerai veikianti vidaus rinka. Tai ir būtų atsakymas jūsų klausimus, nes mes turime daug problemų, kalbant apie įgyvendinimą antrojo ir trečiojo energetikos paketų. Toliau integruoti ir racionalūs tinklai taip pat galėtų mums padėti spręsti problemas. Dėl kainų, ponia Grostet iškėlė klausimą apie kainas. Tai nereiškia, kad kainos išliks tokios pačios. Dabar e, atviroje rinkoje, bendroje rinkoje už įvairias prekes nėra mokama ta pati kaina. Tačiau yra galimybė visas problemas spręsti energetikos srityje mums bendrai. Man svarbiausias dalykas yra tai, kad mes turime rasti bendrą pagrindą, kurti bendrus fondus technologijoms plėtoti. Nes viskas priklauso nuo naujų technologijų. Jeigu mes galėsime sukurti naujas technologijas ir plačiau gyvendinti brandolinės technologijas, galėtumėm bendrai išspręsti šią problemą ir tuomet energija kainuotų pigiau. Kitais atvejais mes galime vystyti e, vėjo ar saulės energijos panaudojimą. Tačiau turime dalintis visais savo laimėjimais ir įgytą patirti, patirtimi technologijos srityje. Ir taip pat kartu skirti pinigus mokslinių tyrimų plėtojimui ir inovacijoms. Tai yra sekantis kitas žingsnis po to, kai mes įgyvensime Europos inovacijų ir technologijų, įkursime Europos inovacijų ir technologijų institutą ir įgyvensime mokslinių tyrimų e, programą, aštuntąją mokslinių tyrimų programą. Aš manau, kad ateitie mes galėsime žymiai veiksmingiau panaudoti pinigus šių problemų sprendimui. Toliau klausimai, kuriuos pateikė kolega Balčytis. Reikia bendrų dėrybinių pozicijų. Ir jūs iškėlėte abejonių dėl tų devinių valstybių narių, kurios dalyvaus pradžioje Europos energetinės bendrijos. Aš taip pat manau, kad tai nėra pats geriausias sprendimas. Tačiau dabar galėčiau pasakyti, kad bent jau minimaliai devynios šalis galėtų sutarti ir pradėti plėtoti šią idėją. Tačiau mano nuomonė tai irgi nėra pats geriausias sprendimas. Mes turime dėti visas pastangas, kad visos valstybės narės būtų pasirengusios kurti energetinę bendryją. Kokiasgi galėtų būti teisinės galimybės? Daugiau mažiau yra keturios tokios galimybės mes galime iš dalies pakeisti Lisabonos sutartį. Tačiau tai padaryti būtų labai sunku, net negalėtumėm įsivaizduoti, kiek tai pareikalautų jėgų. Manau, kad iš karto turime atmesti tokią galimybę. Antra galimybė, antras galimas sprendimas - sustiprintas bendradarbiavimas. Tai būtų geriausias būdas, remiantis Lisabonos sutartimi, sutelkti visas valstybės narės ir sustiprinti jų bendradarbiavimą ir įsteigti Europos energetinę bendryją, e, kuriai paremti būtų mm, sukurta politinė parama. 27 valstybės narės turėtų stiprinti tarpusavę bendradarbiavimą. Teisininkai siūlo dar vieną sprendimą pavyzdžiui, remiantis Lisabonos sutartimi, siekti naujų bendradarbiavimo projektų susijusių su energija, su energija ir energetikos sektoriumi. Ir būtina, kad šį klausimą aptartų teisininkai. Ar galima, remiantis dabar galiojančia Lisabonos sutartimi, tokius projektus plėtoti? Ir taip pat galėtų būti ad hoc laikini susitarimai. Tai yra trumpuoju laikotarpiu primami sprendimai. Tai yra kuklesni sprendimai, kurie apsiribotų tik tam tikrais, tikromis politinėmis sritimis. Ir čia reikėtų apsvarstyti, kokias sritis reikėtų įtraukti į šią galimybę. Galėtum įtraukti tik tai kai kurias sritis energetikoje. Kolegos, dar kartą pabrėžiu, tai yra tik diskusijų pradžia. Ir vis, į visus jūsų klausimus aš jums atsakysiu raštu ir suteiksiu jums tą informaciją, nes, kaip jau minėjau, tai tik diskusijų pradžia. Kolegai Ribikui atsakysiu dėl iškastinio kūro veiksmingesnio išgavimo ir panaudojimo. Jūsų šalyje tai nėra labai didelė problema, nes jūs neturite daug iškasnio kūro, tačiau apskritai kalbant, tai yra didžiulė problema ir tos šalis, kurios, tarkim, nenaudoja iškastinio kūro, e, turi daug problemų dėl klimato kaitos padarinių. Reikia atsižvelgti, kaip jūs ir minėjote, visas įmanomas galimybės ES lygmenių. Euro Atom yra puikus tokio bendradarbiavimo pavyzdys mokslinių tyrimų srityje. Toliau. Ponios Grostet pateiktas klausimas. Ištekliai viena problema, rinkos reguliavimas kita problema. Rinkos reguliavimas mes bandome tai įgyvendinti su antru ir trečiu energetikos paketu. Galbūt mums reikia tam tikro politinio postumio, politinės paramos, jeigu visos valstybės narės priimtų sprendimus, padedant Europos parlamentui ir Europos komisijai, kad mes norime judėti į priekį ir reguliuoti bendrą rinką, kad padidinti prieigą prie energijos šaltinių. Galbūt, mano nuomonė, vertėtų sumažinti kainas nes tai gali turėti tam tikrą neigiamą poveikį. Kaip reikėtų išaiškinti visoms valstybėms narėms, kad net pasaulio mastu mums būtų naudingiau eiti tokia linkme? Taigi turime tokias galimybės - stiprinti bendradarbiavimą, kalbant apie energetikos tinklus, nes visi supranta, kad geresni energetikos tinklai būtų didžiulis pranašumas. Toliau bendri fondai lėšos skiriamos moksliniams tyrimams, tai turėtų dominti visas valstybės narės. Ir taip pat yra klausimas dėl naftos ir dujų pir pirkimo grupių. Tai yra sunkiausias mums visiems klausimas, jeigu mes pasirengę spręsti šią problemą, nes dabar mes tik tai pateikėm argumentus, svarstome e, šią problemą visiškai atskirai, atsietai. Galbūt būtų įmanoma visas šias problemas kartu apsvarstyti ir, svar, ir, ir padiskutuoti su mūsų kaimynais, su mūsų tiekėjais, energijos tiekėjais. Europos Sąjungai tai būtų tikrai žingsnis į priekį, jeigu galėtum tai padaryti, tačiau nesu dėl to tikras. Tačiau tai būtų labai naudinga mums visiems. Toliau ponos, ponios Karvalo, Karvalio pateiktas klausimas. Dabartinė strategija, kurią mes esame iki šiol sukūrę. Taip, jinai yra labai susijusi su Europos energetinė bendryje, čia nėra jokių abejonių. Taip pat Žinau, kad tik kai kurios valstybės narės dalyvauja šioje iniciatyvoje. Aš norėčiau, kad visos valstybės narės dalyvavo, dalyvautų. Kaip jau sakiau, teisinis pagrindas būtų keturios galimybės. Pirmoji visiškai netinkama, tai yra, kaip jau minėjau, Lisabonos sutarties keitimas. Tačiau likusios trys galimybės yra galimos, įmanomos ir turėtumėm pasinaudoti kurią nors iš jų. Toliau finansavimas infrastruktūros finansavimas, mokslinių tyrimų finansavimas, abu šie dalykai yra labai svarbus. Ir tai galėtumėm padaryti žymiai lengviau, jeigu veiktumėm iš vien. Toliau energetikos pramonės sektoriaus konkurencingumas. Globaliu mastu mes pradėsime konkuruoti pasauliniu mastu, ne tik ES viduje. Todėl mums bus labai svarbu bendradarbiauti ES viduje, kad galėtum būti konkurencingesni pasauliniu mastu. Manau, kad apėmiau visus penkis klausimus. Ir paskutinis klausimas buvo apie prioritetus. Tai mūsų pasirinkimo dalykas. Kol kas dėl to nėra nuspręsta. Aš tik paminėjau kai kuriuos pasiūlymus. Žinoma, kai kurie iš jų yra labiau priimtini, labiau įprastiniai valstybėms narėms, pavyzdžiui, energijos išsaugojimas, energijos naudojimo veiksmingumas, atsinaujantis energijos šaltiniai. Mes žinom, kad kiekviena valstybė narė yra kažkokiu ypatingai svarbių klausimų. Naujos technologijos taip pat yra svarbu. Mes tik pradėjome veiklą, kuriant naujas technologijas, pavyzdžiui, CO2 sugavimas ir saugojimas specialios infrastruktūros instaliacijos, kurias turi finansuoti iš dalies ES. Taigi mes jau iš dalies pradėjome konkrečią veiklą tam tikrose sritise ir bendradarbiavimo veiklą tose sritise. Tačiau ne viskas yra įmanoma. Ir čia reikia didžiulio stipraus politinio postumio ir paramos visiems šiems veiksmams, bendriems veiksmams energetikos srityje. Ir mano nuomonė, tai suteiktų mums didžiulio pranašumo, kuriant Europos energetinę bendryją. Ir galėtumėm lengviau rasti sprendimus Europos energetikos rinkai ir Europos piliečiams. Aš galvoju apie energijos kainas ir apie energijos tiekimo užtikrinimą. Taip pat ir apie aplinkosaugą. Taigi šie trys dalykai galbūt pirmo vietoje aplinkosauga, energijos tiekimų užtikrinimas ir trečioje vietoje kainos. Tie trys klausimai yra labai svarbus, prioritetiniai klausimai. Kolegos, dar kartą noriu pasakyti, aš apmastysiu išsamei visus jūsų pateiktus klausimus ir raštu į juos atsakysiu, jeigu į kai kuriuos šiuo metu neatsakiau, nes tai yra atvira diskusija, kuri tik prasideda. Daugiau klausimų, prašau. E abbiamo ancora nove domande, nove richieste di intervento. Vi pregherei, cari colleghi, di essere estremamente. Kalbėtojų sąraše yra dar devynios pavardės, todėl norėčiau visų paprašyti kalbėti kiek manoma trumpiau. Ponas Turmes. Panas Buzikai, aš labai jūs gerbiu, tačiau visa tai skamba labai chaotiškai. Kokiais įgaliojimais jūs kalbate? Ar tai jūsų asmeninė idėja? Nes kas jums suteikė įgaliojimus pateikti šią idėją apie energetinę bendryją. Suteikite mums daugiau informacijos apie tai, kontekstą paaiškinkite. Antra, dirbdami prie teisės aktų dėl vidaus rinkos, dėl dėl atsinaujančio energijos šaltinių, dėl dujų. Atvirai sakant, mes turime labai daug teisės aktų ir galimybių. Ir jeigu norime didinti energijos vartojimo efektyvumo, galima tai pasiekti. Turime 10 ar 12 teisės aktų, kuriais vadovaujamiesi galime siekti šių tikslų. Turime atsinaujinančių energijos šaltinių teisės aktus vidaus rinkos stiprinimo, turime energetikos paketus, dujų tiekimo užtikrinimą. Manau, kad prieš pradedant skelbti ir diskutuoti tokias visiškai naujas plataus masto idėjas, galbūt pirmiausia išnagrinėti, koks yra ryšys tarp šių naujų iškeliamų idėjų ir konkrečių teisės aktų, galiojančių teisės aktų, kurie jau yra parengti ir veikia. Tiems iš jų, kurie neskaitė pirminio pranešimo, kai kuriais atvejais, ponia Buzekai, jūs darote pareiškimus kai kuriais atvejais, dėl kurių visiškai nieko nekalbama šioje ataskatoje, o tai yra bazė, pagrindas, taigi būkime tikslus ir organizuokime savo darbą strategiškai, nes priešingų atveju mes užbėgsime įvykiams už akių. Pane Nybler, ačiū, ponė pirmininkė. Dvi pastabas norėčiau išsakyti. Pone parlamento pirmininkė, Manau, kad yra gerai, kad jūs pristatote Europos parlamente naujas idėjas ir kad Europos parlamentas imasi iniciatyvos formuluoti naujas idėjas ir tai, kad jūs atvykote į mūsų komitetą tam, kad aptartumėte savo mintis ir e, įsivaizdavimus su mumis, taip pat yra pagirtina, tai stiprina Europos parlamento kaip institucijos pozicijas. Žinau, kad laikas spaudžia, todėl noriu užduoti tik tai vieną klausimą, kurį taip pat galiu pateikti ir e, raštu. Šiek tiek buvau nustebusi dėl jūsų minties e, apie dujoms ir naftai pirkti numatomas valstybių grupės. Noriu paklausti, kaip konkrečiai įsivaizduojate tokius pirkimus, nes aš manau, kad e, pramonės įmonės e, pačios tinkamai organizuoja šią veiklą, e, palaikydamos ryšius su tiekėjais iš už ES ribų, todėl rinkų dalyviai apsirūpina energetiniais ištekliais ir man kyla klausimas, kokiu dar reiktų papildomo žingsnio iš ES arba jos institucijų siekiant per daug nesikišti į rinkos procesus, apsirūpinant energetiniais ištekliais. Galbūt galėtumėte apie tai dar šiek tiek daugiau pakalbėti. Ačiū kolega Odi. Ačiū ponia pirmininkė. Aš džiaugiuosi, ponia parlamento pirmininkė, kad jūs atvykote pas mus. Ir aš noriu pasakyti, kad e, tikrai, kuomet jūs buvote mūsų komiteto narys, e, ir pirmininkavote jam, tai tikrai mums nebuvo nuobodu čia posėdžiauti. E, taigi, norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į terminą bendryje. Jūs minėjote anglės ir pieno bendryje, kuomet vietoje ginklų mes nusprendėme e, savo energiją skirti ekonominiams klausimams. Jūs minėjote taip pat Europos ekonominę bendryje. Ir mes daug laiko sugaišome pereidami nuo bendrijos prie sąjungos ir dabar ES bando vėl atkurti tam tikroje srityje bendryje ir man kyla klausimas, ar tai nesukeltų kokiu nors problemu. Ir jeigu ir ar tai nesupainiotų piliečių, nes e, bendrijos ligmuo tarp vyriausybinis ligmuo E, sustiprintas bendradarbiavimas ir visą tai e, supainioja iš tikrųjų piliečius, jie nebesupranta, kas e, ką veikia, kas ką kontroliuoja, dar prie viso to prisideda paskolos Graikijai ir jeigu viena valstybė įsivaizduokime išstotų iš ES ir išlaikytų savo narystę energetinėje bendryjoje. Tai e, kaip tai atsilieptų e, visai iniciatyvai. Ir taip pat noriu paklausti, ar valstybių, vyriausybių vadovai e, tokią jūsų iniciatyvą palaiko. Ačiū žodis vicepirmininkiai Podimata. Ačiū. Pirmininkė. Aš norėčiau pristatyti labiau optimistinį požiūrį, Atsižvelgiant į dabartinę finansų ir ekonominę krizę, mes suprantame, kad Europos reikia daugiau, o ne atvirkščiai. Todėl visi turime sutelkti pastangas, siekdami gyveninti projektus, kurie mus suartina, o neatitolina vienus nuo kitų, todėl palaikydamas Europos energetinės bendrijos idėją, manau, kad mes turime palaikyti visas ES narės e, tam, kad jos savo ruoštų palaikytų šią iniciatyvą ir dėtų daugiau pastangų einant šią linkmę, užkirzdamos kelią naujam susiskaldimui ir nacionalinių interesų gynimui. Tam, kad ši ambicinga programa būtų sėkmingai įgyvendinta, mums būtini šio laikiniai modernus energetiniai tinklai, kurie būtų naudingi atskiriems regionams, būtent apie tai yra kalbama strategijoje iki 2020 metų. E, jūs taip pat minite kai kurios e, projektus, tačiau labai fragmentiškai mums trūksta nuoseklios energetinės strategijos ES lygmenių. E, pavyzdžiui, dabar yra skatinamas naujų jungčių kūrimas, atitinkamos iniciatyvos išmanių energetinių tinklų linkme einančios visą tai numatyta 2020 metų strategijoje, tačiau būtent šiems projektams įgyvendinti yra reikalingos papildomos finansinės lėšos noriu paklausti, ar ši naujoji nuosekli strategija, kuri yra būtina, ar galima ją įgyvendinti neturint bendro europinio fondo, e, kuris taip pat e, galėtų ir koordinuoti visus e, šios veiksmus ir jų įgyvendinimą. Ačiū. Uh, Mr. Mrs. Chairman, and dėkui. Um, Ačiū pirmininkė ir dėkui ponui Buzikui. Savo pasisakymą pradėjote pabrėždami poreikį gyventi dabar e, parengtus teisės aktus, dabar galiojančius teisės aktus, pavyzdžiui, vidaus rinkos direktyvas. Tačiau aš manau, kad tai, ką mes matėme ir daugelie kitų sričių, tai yra ženklas, kad mums dar reikia nueiti labai ilgą kelią, kol e, sukursime ir pasieksime bendrą energetinę bendryją. Parlamentas paskutį praėjusios kadencijos metu apsisprendė dėl direktyvos dėl atsinaujančių energijos šaltinių, taip pat dėl klimatos klausimų ir ponas Baroso pasakė, kad dabar mes turime būti pasaulio lyderiai. Deja, tikrovėje valstybės narės kiekviena juda skirtinga linkme COP15. Nes ES tiesiog nesilaiko e, vieningos pozicijos. Praėjusią savaitę aš lankiausi Kazakstane kaip Vidurio Azijos delegacijos narė. Ir Kazakstanas e, turi ryšių su atskiromis valstybėmis narėmis, kurios, valstybės narėmis, kurios savo interesų siekia. Aš norėčiau išgirsti, kaip Jūs matote, kokias matote galimybės įtikinti valstybės narės parengti bendrą sistemą, pagal kurią būtų galima spręsti e, išorės energijos šaltinių klausimą, e, importuoti energiją iš Rusijos, iš kitų valstybių, su kuriomis bendradarbiaujame. Turint galvoje, kad kai kurios valstybės narės dvišalių būdų e, sudarė susitarimus su tomis energiją tiekiančiomis valstybėmis. Taip pat norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, kaip sakėte pradžioje. Sakėte, kad pakomentuosite savo kelionę Kinijoje, nes mes su Kinija konkuruojame. Prancūzija bandė urano projektą Kinijoje kontroliuoti, o dabar Kinija jau bando išstumti iš šios ryties Prancūziją. Tiesiog norėčiau jūsų nuomonės ir šiuo klausimu. Ir galiausiai noriu sužinoti, kokios tos devynės valstybės narės, kurios jau pradėjo bendradarbiauti Europos energetinės bendrijos kūrimo procese. Ačiū, kolega Čičesteris. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė. Gerbiamas kolega, taip turėčiau jūs kreiptis, man labai malonu matyti jūs vėl sugrįžusi į šį komitetą, jūsų komitetą, kuriame dirbote praėjusios kadencijos, parlamento kadencijos metu. Taip pat norėčiau išreikšti pasitenkinimą, kad jūs išlaikėte savo ryšius Europos energetikos formų, būdamas pirmoji vicepirmininku. pirmininku. Aš atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti jūsų pirmos kalbos metu, bet galbūt jūs galėtume, bet jūs pakankamai daug laiko skiriate praėjusios Rasbūro sesijoje, e, aptardamas e, šią sampratą, energetinės bendrijos sampratą su manimi. Manau, kad mums visiems reikia suprasti, aiškiai suprasti, koks yra pateiktas pasiūlymas, kokia pateikta idėja. O man atrodo, kad mes to visiškai aiškiai dar nesuprantame. Ypač aš savo užduodu klausimą, kasgi yra nauja. Ar jūs siūlote visiškai naują dalyką, naujai sukurti, naujai performuoti, perstruktūruoti ES energetikos politiką? Nes jau dabar turime struktūrą energetiniai politikai ir mano kolega Tomas apie tai užsiminė. Aš pripažįstu su tam tikrų susirūpinimu, e, kad Lisabono sutarties keitimas būtų beveik neįmanomas dalykas. Nes šiuo atveju Europos Sąjunga ir bendryje tarsi išgyvena tam tikrą tri, krizę, kalbant apie šios sutarties patvirtinimą. Mes turime energetinę bendryją, jinai buvo įkurta praėjusios kadencijos parlamento pabaigoje. Pietričių Europoje taip pat yra dirbamas darbas, naudingas darbas, kuriam turėtumėm pritarti. Taip pat turiu pripažinti tą susirūpinimą, kai girdžiu balsus iš praeities. ir komisijos buvęs pirmininkas ponas Delor kelia susirūpinimą. Galbūt čia tik Britam būdingas toks susirūpinimas, tačiau kaip ten bebūtų, tai mums yra problema. Turiu pasakyti, kad yra rizika pateikti naujas globales iniciatyvas ir sustabdyti tai, ką mes jau darome šiuo metu. Tai iškelia pavojų viskam, kas sukurta iki šiol. Mes diskutuojame dėl, dėl esamų sutarčių vykdymo, esamų teisės aktų e, įgyvendinimo. Lisabonos darbo tvarkė, norėčiau ją priminti, e, Niderlandų politikas ponas Kok pateikė pranešimą, kur buvo sakoma, kad 252 iniciatyvos mažiausiai 200 iniciatyvos, kad jų yra pernelik daug. Ir kas tuomet įvyko, mes nieko nepasiekėme su Lisabonos darbo atvarkėje. Vienintelis laimėjimas buvo tai, kad mes pajudėjome prieki dėl energijos liberla, liberalizavimo, tačiau tuo klausimu mes dirbome ir anksčiau. Nuo mano darbo šio, šiame parlamente, tai yra jau 16 metų, aš dirbau kuriant bendrą rinką, vidaus rinką ir dėl energetikos rinkos liberalizavimo. Manau, kad šioje srityje mes turime nuveikti dar daugiau. Kaip ir kitos kolegos, kiti kolegės minėjo, mes turime trečiąjį energetikos paketą, reikėtų skirti tam laiko kad šie teisės aktai būtų perkelti į nacionalinę teisę, kad valstybės narės įgyvendintų tos teisės aktus ir pažiūrėtumėm, kokius turėsime rezultatus. Tai gali užsukti nemažai metų. Kaip jau sakiau, jeigu imsimės naujų idėjų, tai iškils pavojus, kad sustabdysime dabar vykdomą darbą ir nepasieksime jokių rezultatų. Norėčiau pabaigti tokiu pasakojimu. Ankstesnis energetikos komisaras Palacijų pateikė pasiūlymą dėl naftos išteklių valdymo. Ir tuo metu mes kaip tik nerimavome dėl pasaulinio energetikos tiekimo šaltinių ir tas pasiūlymas buvo pakeisti išteklių režimą iš egzistuojančio AIE režimo ir padidinti išteklių saugojimo laiką, kiek e, dienų, kiek laiko turėtų saugoti tam tikrus rezervus valstybės narės. Ir parduoti tuos išteklius rinkoje praeistam laikui arba pirkti naftą, kad išlaikyti kainų stabilumą. Mm, prezidentas Clintonas bandė taikyti šią politiką, dėja ji visiškai nepasiteisino, sužlugo. Ir parlamentas apsvarstė šią galimybę ir atmetė. Absoliuti dauguma atmetė šį pasiūlymą. Ir tai buvo padaryta du kartus, nes toks pasiūlymas buvo dar kartą mums sugražintas. Ir mano kolegas Klodas Tuomis čia suvaidino pagrindinį vaidmenį šalia kitų kolegų, sakydamas, kad tai buvo sprendimas problemos, kuri apskritai neegzistavo. Taigi, prašau visų, bandykime dirbti su tuo, ką jau turime, kas yra parengta ir įgyvendinta, ir nebandykime iššokti aukščiau nustatytos ribos. Ačiū. Sudėtingai dabar mums toliau diskutuoti, nes tiesą sakant, laikas numatytas šiai diskusijai baigėsi o dar yra nemažai kolegų norinčių pasisakyti, tai prašyčiau jūsų galbūt e, šiek tiek trumpiau laiko skirti atsakymams. Ir pirmininkas gali taip pat ir aštu pateikti savo atsakymus. Ačiū labai už e, užduotus klausimus. Į kai kuriuos iš jų tiksliai atsakyti negalima. Deja, aš esu nustebęs ir šiek tiek nuliūdęs dėl kolegos Turmeso pasisakymo. Nes e, jūs puikiai žinote, kad e, aš e, buvau susitikęs su politinių frakcijų koordinatoriais ir uh, Aš e, norėjau atvykti į tre komitetą, kad pristatyčiau savo iniciatyvą ir vienas iš tų žmonių, su kuriais aš buvau susitikęs, buvote jūs, Klodai, ir um, tikrai labai apgailestauju, kad jūs dabar esate nustebęs dėl to, kad aš čia atvykau. Aš uh, tikrai. Tai yra neįsivaizduotinas dalykas. Neįtikėtina. Savai suprantama, Aš e, noriu pristatyti ne kažkokį pranešimą, bet veikiau politinę idėją ir atsakydamas į kolegos Čičisterio klausimą ir reaguodamas jo pasisakymą, e, noriu Jums priminti mūsų diskusiją dėl trečiojo energetinio paketo. Ir tai, ko mums šiandien labiausiai reikia, tai yra politinė parama iš valstybių narių tam tikroms politinėms idėjoms. Savame suprantama, kad jeigu idėjų nepalaikys valstybės narės, jos negalės būti įgyvenintos. Jūs žinote, kad egzistuoja bendrijos metodas, tačiau svarbiaus, svarbiausiams sprendimams yra reikalinga valstybių narių parama, nes e, nepriklausomos valstybės narės, jos e, yra mūsų idėjų savininkės tam tikrą prasme. Taigi, tai, ko mums dabar reikia, yra politinis stimulas, politinis signalas vis, iš visų komitetų šioms idėjoms palaikyti. Jeigu mes dabar pradėtume detalės diskusijas, tai būtų galima jas ilgai tęsti. Galėčiau pristatyti tam tikras idėjas, kurios yra kilusios iš komisijos, tačiau e, tikrai būtų sunku dabar apsispręsti ir pasakyti, ar galima įsigyveninti ar ne. Todėl bent jau trys aspektai e, yra esminiai. Tai yra energetiniai tinklai pirmiausiai ir reikia dėl, dėl jų susitarti, kad šiuo metu energetinių tinklų infrastruktūra yra nepatenkinama. Antras dalykas yra bendri moksliniai tyrimai ir naujusios technologijos, atsinaujinančio energijos, energijos šaltinio energijos taupimo srityje. Ir trečias labai svarbus aspektas tai yra įtampa tarp atskirų valstybių narių dėl vykdomų darybų su trečiosiomis šalimis, ar mums to reikia, ar mes turime nuolat girdėti tos tūkstančius klausimų dėl šiaurės e, srovės dujotekio, pietų srovės, dėl Nabuko, Amber ir visų kitų projektų. Tai yra nereikalingos diskusijos, mes turime kartu spręsti šias problemas. Ir Dar vienas dalykas, kuris mus e, verčia rimtai mąstyti apie bendryją, siekiant užsitikrinti e, paramą mūsų ir jūsų komiteto idėjams iš valstybių narių pusės. E, valstybėms narėms reikia, kad e, būtų tam tikra oficiali pozicija, kad būtų koordinuojamos e, pozicijos ir būtent manęs paprašė tą koordinavimo funkciją prisimti. Pirminkė, dėja negaliu atsakyti į atskirius klausimus, nes tebeliko laiko, tačiau pagrindinė idėja yra labai svarbi ir aš ją tvirtai tikiu. Ir mums reikia valstybių narių paramos. Aš lankiausi 14 valstybių narių, 15 neoficialiai ir visose susitikimuose su premjerais, ministrais, kurie atsakingi už šias sritis. Mes aptarėme energetikos problemas ir e, klausimus, kaip pakeisti dabartinę situaciją. Ir tai buvo tik politinės diskusijos savaime suprantama, be gilinimusi į detalės. Detalės prasidėjo prieš e, valandą tik tai detalės diskusijos šiandien, o prieš tai buvo diskutuojama tik tai apie politinę idėją. 15 valstybių narių premjerai ir Kiti atsakingi pareigūnai palaikė šią idėją, kadangi mums reikia stipresnės ES ir e, taip pat stipresnių valstybių narių pozicijos, kuri būtų vieninga energetikos klausimais. Ačiū labai, kolegos. nel ringraziare il Presidente e nello scusarmi ancora con i colleghi che non sono potuti. Norėčiau padėkoti parlamento pirmininkui ir norėčiau atsiprašyti visų kolegų, kurie neturėjo progos užduoti klausimo. Iš tiesų tai buvo labai įdomi tema ir mes turėsime dar tęsti diskusijas dėl jos ateityje. Well, oh, yes, yeah, yeah, yeah, okay. right, thank you. I'm very sorry.

Sì, due minuti soltanto per consentire. Dviejų minučių pertraukos mums reikėtų. Madame la Présidente, je suis certain qu'il n'y a aucun ostracisme de votre part. Pone pirmininkė, esu įsitikinęs, kad jūs nenorėjote manęs specialiai nepastebėti. Pirmininkė prašo tylos. Dėkoju. Merci, Madame la Présidente. Je suis certain qu'il n'y a aucun ostracisme de votre part, mais j'en appelle. Pone pirmininkė, nemanau, kad jūs mane ignoravote. Tačiau aš noriu prisiminti koordinatorių posėdį ir pasakyti, kad mes turime keisti savo darbo pobūdį. Aš visuomet esu punktualus ir iš tiesų yra baisu, kad mūsų frakcijai nebuvo suteikta galimybė pasisakyti šiuose diskusijose ateityje. Tai turėtų būti įmanoma. E, net jeigu ir trūksta laiko, mes turime pakeisti savo darbo tvarką taip, kad kiekviena frakcija turėtų galimybę pasidalinti savo idėjomis ir klausimais. E, devo dirle, collega, che lei ha ragione su questo punto. Non è stata colpa mia, diciamo. Kolega, jūs visiškai teisus. Man labai gaila, tiesiog nebuvo galimybių suteikti žodį visiems Tai reikėjo nutraukti diskusijas e, tam tikrų laikų ir taip atsitiko, kad ne visi iš jūsų galėjo paklausti. Man tikrai labai gaila, aš labai atsiprašau jūsų. Tai buvo tiesiog atsitiktinumas. Ir tiesiog pagal tą tvarką, kaip jūs paprašėte žodžio, mes nu, nutraukėme tam tikroje vietoje sąrašą. Dabar norėčiau pasveikinti komisarą Oettingerį ir norėčiau jo atsiprašyti už tai, kad vėla, vėluojame. Tikiuosi, kad nagrinėdami antrą darbo atvarkės punktą mes galėsime pasisakyti šiek tiek trumpiau. E, komisijos narys atvyko į mūsų posėdį, kad galėtų mums pristatyti komisijos balandžio mėnesį pristatytą ataskaitą. Tai yra e, Europos energetikos programa ekonomikai gaivinti. Parlamente turėtų būti pristatyta šita programa ir čia mes kalbėsime apie reglamento keitimą dėl lėšų panaudojimo, kurios nebuvo panaudotos. Pone, pirmininkai, pone komisarė, Suteikiu žodį Jums, ponė pirmininkė, gerbiamos ponios, gerbiami ponai, dėkoju už galimybę pristatyti Jums mūsų naujausią pasiūlymą, jis tik vakar buvo patvirtintas ir jis yra susijęs su nepanaudotomis lėšomis iš e, Europos programos ekonomikai gaivinti. Norėčiau visų pirma pristatyti Jums vakarykščią energetikos taryba. Joje vyko diskusijos dėl ateities energetikos strategijos. Taryba pasveikino komisijos iniciatyvas, komisijos pasiūlytą nuomonę, kuri buvo visų diskusijų taryboje pagrindas. Vakarykščioje energetikos taryboje buvo kalbama apie energetikos infrastruktūrą, taip pat apie energijos tiekimo saugumą, apie atsinaujinančius energijos šaltinius ir apie efektyvų energijos tiekimą. Taigi, man atrodo, kad būtent dabar būtų pats laikas ir jūsų komitete diskutuoti dėl energijos strategijos. Ta energijos, energetikos strategija bus įgyvendinta e, per dviejus metus ir žinau, kad kita. Kit, vadovų taryba, kuri vyks sausio vasario mėnesiais, e, bus skirta būtent energetikos strategijai. Ir tai tarybai pirmininkaus e, prezidentas Van Rompuy. Taigi mes turėsime galimybę kitų metų pradžioje priimti daug svarbių sprendimų. Uh, Esu Jums labai dėkingas už tai, kad Jūs esate numatę parengti pranešimą savo iniciatyvą, surenkti klausimus rudenį būtų labai tikslinga ir aš galėsiu dalyvauti bet kokiuose klausimuose. Kitas dalykas, kuris buvo svarstomas vakarykštėje energetikos taryboje, yra nafto, su nafta susijusi katastrofa Meksi, Meksikos įlango, įlankoje. Ir to pasakoje įvyks atitinkami susitikimai su naftos perdirbimo įmonėmis Europoje. Tas mano susitinkimas įvyks birželio 14 dieną ir po jo aš norėsiu jūs supažindinti su jo rezultatais ir pristatyti jums tai, ką mes nutarsime, kaip mes galėtume pagerinti prevencijų programą ir sau, užtikrinti geresnį saugumą. Parlamentas prieš metus balsavo dėl ekonomikos gaivinimo plano. Tam buvo numatytos tam tikros lėšta, lėšos. Buvo pateikti 87 pasiūlymai, kuriuos įvertino ekspertai. 58 iš tų pasiūlymų buvo pasirinkti ir jiems buvo numatytas bendras finansavimas. Komisijos ataskaita, kuri paminėjo komiteto pirmininkė, buvo pristatytas balandžio 7 dieną šių metų ir jis vadinasi Europos energetikos programa ekonomikai gaivinti. Čia mes kalbame apie tuos 58 projektus. Tai reiškia, kad jiems bus skirta apie 97 procentus lėšų, o visos tos lėšos sudaro 3,98 milijardų eurų. Taigi mes turėsime galimybę panaudoti tas lėšas mūsų tikslams. Pagal dabartinę situaciją ir mano žinias atrodo, kad apie 140 milijonų nebus galima panaudoti atitinkamiems projektams, nes e, atitinkamos priemonės dėl tam tikrų priežasčių, dėl techninių priežasčių ar, ar laiko priežasčių yra tiesiog jų neįmanoma realizuoti. Todėl aš gegužės ketvirtą dieną buvau, lankiausi jūsų komitete ir bandžiau pristatyti atitinkamas programas. Prieš tai dar buvau susitikęs su tam tikrais jūsų komiteto nariais, taigi mes e, kalbėjomės dvišalių pagrindų. Komisija vakar patvirtino mūsų pasiūlymą dėl pakeitimų reglamento ir tame pasiūlyme yra nustatyta, kad jeigu yra nepanaudotos tam tikros lėšos ir jeigu yra e, nepa, nepanaudotos atitinkamos sumos iš Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti, jas galima panaudoti atitinkamiems projektams. Tai reiškia, mes gauname leidimą panaudoti proje, e, tas lėšas kitaip, kad jos e, ne, nebūtų prarastos atėjus tam tikram laikui ir tai atsispindi taip pat komisijos ketinimų protokole, kur yra kalbama apie nepanaudotus lėšas skirtas e, atsinaujinančių energijos šaltinių ir energijos efektyvumo projektams. Taigi mums atrodo, kad tai yra svarbios prioritetinės temos ir mes pritarėme prie parlamentui šią prasme. Kalbant apie energijos efektyvumo ir atsinaunančių energijos šalt, E, šaltinių e, projektus, jie turėtų būti įgyvendinami vietos lygmenių. Taip pat mes tengiamės siekti sinergijos su kitais ES ištekliais, kad pagerintume lėšų įsisavinimą. Mes norime taip pat, kiek įmanoma, labiau susijęti savo programą su struktūros ir sanglaudos fondais ir geriau e, efektyviau panaudoti jų lėšas, ypač kalbant apie energetinį pastatų našumą ir su tuo susijusius projektus. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, šie projektai yra susiję su ES 2020 strategija. E, norėčiau pabrėžti, kad mes norime e, remti tvarius energetinius projektus, taip pat centralizuoto šildymo sistemų atgaivinimą, taip pat vietos infrastruktūras, e, veiksmingą e, gatvių apšvietimą ir panašius projektus. Taigi matote, kad projektų yra tikrai labai daug ir jie yra labai skirtingi. Ir iš tiesų jiems e, reikaling, reikalingos tam tikros finansinės lėšos. Kad būtų galima remti decentralizuotus projektus reikia remti atitinkamas vietos institucijas, todėl mes tikimės efektyvaus bendradarbiavimo su atitinkamu miestų merais, nes būtent jie yra susiję su praktišku tų projektų įgyvendinimu ir gali įtakoti greitą tų projektų įgyvendinimą. Kalbant apie finansinės priemonės ir čia mes turime kiek įmanoma labiau užtikrinti efektyvų ES lėšų panaudojimą. Taip pat turime kiek įmanoma padidinti investavimą ES ir taip pat kurti kiek įmanoma daugiau darbų vietų. Ši speciali finansinė priemonė turėtų būti apribota toms tų projektų finansavimui, kurio, kurie, kurie turėtų tiesioginę įtaką ekonomikos gaivinimui arba užtikrintų e, efektyvesnį energijos tiekimą arba šiltname dujų mažinimą. Pagrindiniai kriterijai nurodyti reglamente turėtų būti pilnai taikomi atitinkamoms priemonėms. Taip pat mes norime sus, e, pasiekti didesnio geografinio projektų subalansavimo. Taigi į tai taip pat kreipsime didelį dėmesį. Laiko mums lieka labai nedaug. Iki šių metų pabaigos reglamento pakeitimai turėtų būti patvirtinti, todėl komisijos pasiūlymas yra toks, kad jame atsispindi praėjusių metų susitarimai ir mes e, bandome daryti viską, kad būtų siek siekiama, siekiama tvaraus vystimos ir žalios ekonomikos vystimosi. Todėl aš tikiuosi, kad mes visi prisidėsime prie to, kad kiek įmanoma greičiau būtų įgyvendinti šie projektai. Dėkoju Jums už Jūsų dėmesį ir jau esu susidomėjęs Jūsų pastabo, pastabomis ir bendradarbiavimu su Jumis įgyvendinant atitinkamus projektus. Apriamo gli interventi. Dėkoju, ponė komisarė. Dabar kalbėtojų sąrašas. Suteiksiu žodį visiems kalbėtams. Norėčiau paprašyti kalbėti kiek įmanoma trumpiau, ponas Riubik. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Ypatingai noriu padėkoti už tai, kad taip greitai vyksta persirintavimas. Man būtų įdomu, ar tai 3,98 milijardai yra numatyti visam laikotarpiu ir e, kaip, kas atsitiks su tai 114 milijonų. Atsakymas 3,9 milijardai eurų yra numatyti visai ekonomikos gaivimo, gaivinimo programai, siekiant sumažinti krizės poveikį numatyta ši suma visam laikotarpiu. Jūs žinote, kokios yra atskiros e, programos sudėtinės dalys. Tai yra moksliniai tyrimai, e, anglės dvideginio sulaikimas ir saugojimas, e, taip pat investicijos į atsinaujinančius energijos šaltinius. Šiuo metu jau e, galime konkrečiai kalbėti apie 114 milijonų, kurie yra skirti ir aš negaliu atmesti galimybės, kad dėl tam tikrų, pavyzdžiui, teisinių priežasčių, dėl nepakankamo kofinansavimo paraiškos e, teikėjų, kai kurie projektai nebus finansuojami, tai reiškia, kad galimai nepanaudotos lėšos kaip tie 114 milijonų bus e, panaudoti, finansuoti energetikos projektams. Ir paskutinis pastebėjimas, įsivaizduokime, mažesnės apimties projektus, kurie gyvendinami vietiniu lygmeniu. Ir iš tų 114 milijonų bus galima finansuoti nemažą skaičių projektų daugelį valstybių narių, tokio pobūdžio mažų projektų. Kolegui, kolegai Hatsimarkakius suteikiamas žodis komisaro prašo pirmininkė palaukti keletą klausimų ir atsakyti į juos po to vienu metu. Kolega Hatsimarkakis, prašau, ačiū už jūsų informaciją ir už tai, kad taip e, greitai pas mus atvykote. E, 60 projektų yra patvirtinti, daug, nemaža dalis iš jų skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams, pavyzdžiui, vėjo jėgainių projektų yra nemažai. Mes žinome, kad kuo daugiau atsinaujinančių, e, e, atsinaujinančios energi, energijos projektų mes plėsime gyveninti, tuo daugiau mums reiks e, pajėgumų e, šiai alternatyviai energijai kaupti. Ir jūs minėjote, kad struktūrinių fondų lėšos turėtų būti labiau orientuotos energijos akumuliavimui, kaupimui. Ar vyksta kokie nors pokalbiai su jūsų kolegomis komisijoje, ypatingai komisaru Han? Šią temą, ponas Van Nistelroj, ačiū pirmininkė, ačiū už tą informaciją, kurią mums nedelsdamas suteikėte. Mes tikimės, kad e, prioritetas bus, e, prioritetai bus teikiami toms temoms, kurie sukurs pridėtinę vertę ES, tai yra infrastruktūros projektai, vėjo jėgainių projektai, kuriems jau buvo pritarta, nes būtent e, tokius projektus labiausiai verta įgyvendinti europinių lygmenių. Jeigu mes nesugebėsime panaudoti visų lėšų, 97 procentų lėšų šiems projektams, tai e, galima būtų numatyti dar tam tikrą atsitraukimo planą. Ir dabar jūs esate numatęs 114 milijonų visoms valstybėms ir iš tos sumos norite uh, finansuoti nemažai projektų, tačiau tam reikia priimti tam tikrus sprendimus. Jeigu uh, turint omenyje, kad beveik visos valstybės narės turi prieimusios savo veiksmų programas, tai e, kokią pridėtinę vertę sukurs mūsų pastangos dubliuoti valstybių narių veiksmus. Apie tai norėčiau šiek tiek daugiau informacijos. Tačiau galbūt jūs dar pristatysite kokį nors atskirą pasiūlymą ar sprendimą, kaip suderinti šios dalykus. Mes dar to nežinome, nes mano nuomonė reikia išvengti kad būtų dubliuojami veiksmai gyvendinant e, tūkstančius projektų, mums reikia sutelkti dėmesį į svarbiausius projektus. Pasirinkta kryptis, manau, yra teisinga ir reikia šios veiksmus siekiant išbristi iš krizės, kaip įmanoma, greičiau įgyveninti ir turimas lėšas taip pat reikia panaudoti, kaip įmanoma, veiksmingiau. Jūs minėjote taip pat konkrečius projektus vietinių lygmenių ir jeigu tokių yra, tai manau, kad tas lėšas bus galima panaudoti lengvai. I'd like to say thank you to the, um, Norėčiau padėkoti komisarui už labai džiuginantį pranešimą. Gal šiek tiek jame yra nerimo iš Europos parlamento pusės, nes dėrybose dėl pirminio ekonomikos gavinimo plan, plano mes bandėme pateikti savo nuomonę ir išrūpinti pinigų energijos efektyvumą užtikrinti, nes tas efektyvumas yra labai svarbus. Iš karto galima spręsti šios klausimus, galima būtų išspręsti darbo vietų klausimą, taikyti ekonomikos stimuliavimo priemonės. Tačiau, žinoma, čia mums iškils sunkumų. Nepaisant to, labai puiku, kad dabar yra aiškus, aiški programa Ši problema yra svarbu, svarbi dėl to, kad yra užmėgstas ryšys su tokiam institucijom kaip Europos investicijų bankas. Ir čia yra ne vien e, programa ir planas, bet ir konkrečios pinigai. Žmonės dirbantys valdybėse, e, mero aplinkoje Jie tikrai norėjo tokios programos ir tam skirtų lėšų, tačiau negalėjo iki šiol jų gauti. Turiu klausimą dėl to, ar jūs numatote kokiu nors sunkumu taryboje šio klausimu ir taip pat, kaip jūs manote, kaip greitai galima bus gauti pritarimą iš tarybos ir Europos parlamento Ar manote, kad, tai bus, kad to bus galima pasiekti labai greitai, ar čia gali iškilti sunkumų? Ačiū. Komisar, Dank für, für diesen Vorschlag. Komisarė, ačiū labai už jūsų pasiūlymą, kuris atitinka parlamento poziciją ir e, reikalavimus, e, prašymus per darybas, kurios e, vyko praeitais metais Noriu paklausti trumpai apie tai, e, ką jūs vakar aptarėte su ministrais taryboje. Parlamentui šie klausimai taip pat e, pakankamai stipriai rūpi. Taigi mums e, būtent būtų įdomu sužinoti, kas konkrečiai buvo kalbama ministrų taryba vakar. Kolegai Balčyčiui žodis suteikiamas ir daugiau jau įtraukti į e, pasisakančių sąrašą kolegų negalime. Prašau. Gerimas komisarė, iš tikrųjų, pirmiausia, norėčiau padėkoti ir pasveikinti jumis už tokią aktyvę jūsų vykdomą politiką e, bendros energetinės rinkos sukūrimo prasme Ir manau, kad daugelis klausimų, kurie buvo ir ateityje, galbūt energingai gvildenami, tačiau šiandieną yra išjudinti iš mirties taško. Aš turiu omenyje bendrą mūsų visų rūpestį dėl bendros energetinės e, sistemos sukūrimo, tai yra izoliuotų, energetiškai izoliuotų regionų sujungimas. Ir tikrai e, šiuo metu kaip niekada e, ypatingai jūsų yra palaikomas solidarumo aspektas. Nes puikiai suprantam, kad be šito bendro ES solidarumo mes negalėsime įgyvendinti kai kurių savo tikslų. Labai maloniai buvo nustebinta jūsų pozicija dėl kai kurių trečiųjų šalių e, veiksmų energetikos sistemoje, ypatingai tiekiant energetinius resursus ES valstybėm, tai yra, kad su tomis valstybėmis reikia dėrėtis ES lygių ir kad kiekvienai valstybei dėrėtis atskirai paprasčiausiai yra nevaisinga. Tai tikrai e, norėčiau pasidžiaugti tuo, kas buvo padaryta ir tikrai tikiu, kad tas ne tik 114, bet ir ateities e, tų 3,9 milijardų paskirstimas jisai bus nukreiptas dėl mūsų bendros energetinės sistemos sukūrimo, kas leistų lengviau atsikvėpti ne tik tai tom valstybėm, apie kurias mes čia labai daug šnekame, bet ir visai ES padidinant konkurencingumą ir išlaikant savo lyderio pozicijas, manau, viso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 jūsų pristatytą iniciatyvą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad pakartoti tai, ką jau esu nekartą sakęs, jūs esate komisaras, kuris iki šiol įgyvendino daugiausia savo pažadų. Tačiau ta suma, apie kurią jūs kalbėjote, man atrodo pernelik mažai, ypač kalbant apie pastatų energetinį efektyvumą. Aišku, mes jūs remsime šioje srityje, tačiau norėtume paprašyti jūsų padėkite mums, ypač kalbant apie šią specifinę sritį, šį specifinį pinigų panaudojimą. Dėkuoju toliau kolegė Kolanska Bobinska. Komisarzu, dziękuję bardzo za tak dobry kontakt z Parlamentem Europejskim. Ačiū, taip pat Gerbiamas e, komisarė, ačiū, kad atvykote, ačiū, kad palaikote tokius glaudžius ryšius su mumis. Ir jeigu iškiltų kokiu nors netitikimu tarp komisijos pozicijos ir Europos parlamento pozicijos, o taip pat ir dėl tarybos, ir jūs, manau, kad jūs pritarsite Europos parlamento pozicijai, nes parlamentas remia energijos solidarumo idėją, kuri jums yra artima. Man, mano klausimas yra toks. dėl išlaidų skiriamų Nabuko projektui. Jūs sakėte, kai kurios projekto dalis mm, nebus įvykdytos ir kai kurie pinigai nebus panaudoti. Kaip tuomet bus, norėčiau sužinoti Nabuko atveju, kokia yra padėtis. Interventi, e poi komisariu risponderà tutti, eh, kolego Dri. Merci, madame la. Na, o dabar baigsime. Dabar baigsime klausimų raundą. Paskutinis kalbėtas ponas Odi, dėkoju. Jūs, ponė komisarė, pažadėjote gerai su mumis bendradarbiauti ir jūs laikotės to savo pažado. Atrodo, kad jūs jau įsibėgėjote savo darbe ir ar jums atrodo, kad Europos Sąjunga pakankamai investuoja atsižvelgiant į tuos didžiuosius šio laikmečio iššūkius? Uh, galbūt mūsų bendri instrumentai, bendrijos, instrumentai bendrijos priemonės turėtų padėti stabilizuoti finansų sistemą, atgaivinti ekonomiką, bet kalbant energi apie energetiką, mes matome, kad čia yra dar tam tikra, tam tikra marža neišnaudotų lėšų. Mes kalbame apie vairius projektus, ir kyla klausimas, ar mes tikrai pakankamai investuojame, ar mes ga, ar tų investicijų pakaks pradėti kažką veikti mūsų piliečių labui, ypač energetikos srityje. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Aš sakiau, kad, kad kalbėtojų sąrašas jau baigtas. Gerbiamas pirmininkė, mes ilgai laukėme šito momento ir labai džiaugiamės tuo, kaip jūs suformulavote sprendimą. Man atrodo, kad jis yra veiksmingas, greitas. Ir kalbame apie 114 milijonų eurų. Tai yra bendras e, finansavimas struktūriniuose fonduose. Suma apskritai pajamus yra kur kas didesnė. Tačiau aš tikiuosi, kad ši suma dar labiau padidės dėl nepanaudotų pinigų iki metų pabaigos. Mes apie tai žinosime gruodžio mėnesį. Tačiau tai, kas man kelia rūp, rūpesti, tai kad jūs pasistengtumėt iš visų jėgų sumažinti biurokratiją. Mes taip kovojame dėrybose dėl e, ekonomikos atgavinimo paketo. Tai yra susijęs su klimato kaitos problemu, su darbo vieto kūrimu, daug pinigų skirima ilgalaikiam projektui, kuris planuojamas labai ilgam laikotarpiui, kol galiausiai bus įdėkta šita sistema ir jau bus konkretus rezultatai. O dabartinė padėtis Europos Sąjungoje mus verčia labai skubėti ir pradėti greitai. Mums reikia supaprastinti procedūros vietos lygmenių, regioninių lygmenių kad visos įmonės, mažos vidutinės įmonės galėtų gauti parlamento paramą, nes mes vis labiau įsisamoniname, kad mums reikia greičių spardžių projektų dėl energijos vartojimo efektyvumo, dėl darbo vietų kūrimo Europoje. Mums reikia to šiais metais, kitais metais, o ne 2020 metais. Ačiū. Eh, Dziękuję bardzo. E, panie komisarzu, no te 114 e, milionów to jak... Ačiū, komisarė. 114 milijonų eurų. Tai nėra įtin didelė suma. Aš tikiuosi, kad ta suma žymiai išauks. Ir čia mes svarstame labai svarbų klausimą. Vokiečiai tokią problemą jau yra išsprendę savo šalies įdomoje, savo šalies viduje, taip pat ir kitos šalis esančios į vakarus nuo Lenkijos. Kalbant apie regioninius fondus, tik tai 2 procentai buvo skirta būstui ir senų pastatų atnaujinimui. O kalbant apie projektų skubų gyvendinimą, būtina rekonstruoti ir atnaujinti dabar jau esamų naudojimų pasta, naudojamus pastatus, taip leistų paspartinti projektų gyvendinimą. Ir būtų sukurta daug papildomų darbo vietų. Kalbant apie naujas valstybės narės, pra, prašau sutelkti dėmesį ir į būsto sektorių. Ačiū. Olega Žadu, la parola. Merci, madame la prezidente. Ponas Žadu, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Norėčiau patikslinti dalykus. Kalbėjome apie 97 procentų įsipareigojimą, kalbant apie ekonomikos gavinimo planą. Ir kalbame apie 114 milijonų eurų. 97 procentai pinigų, kurie buvo skirti yra daugiau projektų, kuriems tie pinigai nebuvo skirti kaip įsipareigojimai. Ar yra numatyta, kad ateinančiais metais bus skirta pinigų kitiems projektams? Ar bus toks precedentas? Ir jeigu pinigai nebus panaudojami, ar jie bus sugražinti ir panaudoti tam pačiam tikslu, tai yra energijos vartojimo efektyvumui. Ačiū. Komisarį. Ponas Eiler, ponė komisarė, kalbant apie būsto statybą Europoje, šis sektorius yra padalintas į dvi dalis. Tai yra e, naujosios valstybės narės, kuriuose anksčiau vyravo socialistinė struktūra, kol kas e, 80 procentų statybų sektoriaus priklauso valstybei, tai yra savival, savivaldybėms. Kalbant apie lėšų paskirstimą, reikia kalbėti apie, apie investicijas į tuos komunalinius vadinamosius būstus, buvusius komunalinius būs, būs, būstus. Ir galbūt mes tas lėšas e, galėtume e, paskirstyti tokių kaip sversto principų, pavyzdžiui, kartu su investicijų banku nustatyti kažkokias finansavimo priemonės e, toms rytims, kurios negali būti finansuojamos vien iš subsidijų. Kalbant apie Bazel 2 direktyvą, mes matome, kad kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, rytų Vokietijoje e, prieš penkis metus tos e, namų savininkų bendrijos, į kurias buvo investuota, investuota E, jos dabar susiduria su problemais, nes bankai nebenori toliau investuoti, toliau finansuoti, nes tos investicijos neturi gražos. Taigi, kalbant apie tas šalis, kuriuose e, didžioji dalis būstų priklauso savininkams, pavyzdžiui, e, kaip yra rytų Vokietijoje, kyla klausimas, ar nereiktų pasvarstyti, kaip galima būtų tas esamas lėšas suderinti su struktūrinių fondų lėšais ir pagalvoti apie finansavimo galimybės kartu su invest, Europos investicijų banku, nes kitaip mes nesugebėsime išspręsti egzistuojančių problemų. E, ultimi due interventi, vi prego davvero di essere brevissime perché sono arrivati a lista chiusa. Colleg- Norėčiau dar kartą. Norėčiau Brevis. Ačiū dar kartą paprašyti kalbėti trumpai. Oui, euh, merci madame la présidente, monsieur le commissaire. Moi j'ai été euh, ravi de vous. Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisarė, puiku, kad jūs e, pasisakote už tai, kad toliau būtų mažinami šiltnamio efekto dujų išmetimai Europoje ir taupomi energetiniai ištekliai iš struktūrinių fondų yra numatyti tik 4 milijonai. 4 milijardai eurų šiems projektams, tačiau reikia 100 milijardų tam, kad galėtume šios tikslus įgyvendinti. Tačiau e, reikia skatinti ir motivuoti taip pat privačias struktūras, jų tarpe ir bankus, kad ir jie imtųsi atitinkamų iniciatyvų siekiant mažinti šiltame efekto dujų kiekius ir taupyti energijos išteklius. Pone Tikau, vieną minutę pasisakys. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Praeitų metų pradžioje komisija kalbėjo apie milijardą eurų, kuris turėjo būti skirtas energijos taupimo projektams. Po to buvo parengtas reglamentas Smart Cities iniciatyva ir e, buvo teigiama, kad Smart Cities reikmėms galima panaudoti tik tas lėšas, kurios nebus panaudojamos e, ekonomikai gaivinti. Mes džiaugiamės tais 114 milijonų energijos e, taupimo projektams, tačiau šios sumos nepakanka. Kaip jūs šio klausimu bendradarbiaujate su komisaru Han ir po 2010 metais, po vidurio laikotarpio peržiūros, ar bus daugiau skirta lėšų energetinio tvarumo projektams bei būsimai finansiniai perspektyvai galbūt yra numatytas taip pat didesnis procentas nei 4 procentai. Didesnė procentinė dalis nei 4 procentai energijos taupumo ir tvarumo projektams. Pirmininkė, Prašau komisarą dabar atsakyti užduotus klausimus. Beveik visi pasisakymai ir jose išsakytos pozicijos atitinka mano nuostatas, tačiau joms finansuoti reikės žymiai daugiau nei 114 milijonų. Tai reiškia, kad reikia aiškiai atskirti tuos projektus, kurie bus finansuojami iš šių lėšų nuo bendrosios strategijos, kurią mes kartu turėsime parengti su taryba e, taip pat būsimai finansiniai perspektyvai. Mes jau pakeitėme reglamentą atitinkamai ir numatėme paraiškų teikimo termino pratesimą iki kitų metų kovo mėnesio. Taip pat buvo pasakyta, kad kiekvienas nepanaudotas euras bus panaudotas e, energetinio tvarumo projektams ir energijai taupyti. Tai gali būti 114, 118 arba 200 milijonų eurų. Šiuo metu, e, kalbant pavyzdžiui apie Nabuko projektą, aš e, manau, kad pinigai jam numatyti bus panaudoti ir aš esu optimistas šiuo klausimu, tačiau tie 200 milijonų bus panaudoti tik tuo atveju, jeigu projektas Nabuko iš tikrųjų bus pradėtas įgyveninti ir aš neketinu šių pinigų gražinti valstybėms narėms, mes panaudosime kiekvieną eurą kitiems projektams finansuoti. Todėl mes esame pasirinkę pakopinį skirtingų pakopų e, požiūrį. Uh, iki kitų metų baigėsi paraiškų teikimo terminas ir e, jeigu bus iki e, rūpjūčio mėnesio arba spalio nepanaudotas atitinkamos lėšų dalis, jos e, bus perkeltos ir pridėtos prie tų 100, 114 milijonų. Projektai bus finansuojami per Europos investicijų banką. Buvo užduotas klausimas dėl e, pagaminamos energijos kaupimo, akumuliavimo ir ar investuojame į tokio pobūdžio projektus. Aš manau, kad e, atitinkama e, atsinaujinančios energijos kaupimo infrastruktūra yra būtina kartu su tos energijos gamybos infrastruktūra. Aš uh, Esu susipažinęs su kai kuriais projektais, pavyzdžiui, Švarsvaldo e, regione, kur e, e, gyventojai priešinasi naujos užtvankos statybai labai energingai. Todėl mums reikia nepamiršti, kad ne visi pasisako už atsinaujinančios energijos projektų įgyvendinimą. Ir mes turime uh, kovoti tiek už tokių projektų įgyvendinimą, už energijos generavimo, tačiau taip pat ir už energijos saugojimo, kumuliavimo projektus, todėl reikia kurti naujasias technologijas. Tai nebus padaryta per artimiausius mėnesius. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ši programa pirmiausiai yra skirta ūkiui gaivinti. Mes tikimės, kad kitais metais krizė ES baigsis. Aš esu veikiau skeptiškai nusiteikęs, bet e, remiantis oficialiomis prognozėmis laukiama ūkio augimo kitais metais beveik visose valstybės narise. Tai reiškia, kad ūkio gaivinimo programa turi atnešti greitų rezultatų, sukurti naujų darbo vietų, būti naudinga pramoniai, e, paslaugų e, sektoriui. Todėl Iki kitų metų kovo mėnesio mes lauksime paraiškų ir kiekvienas euras, kuris nebus panaudotas, bus e, pridėtas papildomai prie tų 114 milijonų skirtų energetikos tvarumo projektams. Taryba yra nusiteikusi teigiamai šiuo atžvilgiu. Mes e, nuolat teikiame ją informaciją, savai mes suprantama, kad iš pradžių valstybėms narėms kilo klausimas, ar jos savo nacionalinės lėšas turėtų skirti Europos komisijai ir parlamentui. Tai yra principinis klausimas kuris yra susijęs taip pat ir su klausimais, e, kokius energetinius tikslus Europa gali vieningai spręsti ir kokių ne, ir kokius reikia spręsti vietiniu nacionaliniu lygmeniu. Ne visus e, klausimus galime spręsti nacionaliniu lygmeniu. Vakar e, buvau sustikęs su Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos energetikos ministrais, kalbėjome apie tarpinę ataskaitą dėl gamtinių dujų infrastruktūros bei apie e, elektros e, infrastruktūros projektus be mūsų programos e, vakar dienos sustikimas būtų pasibaigęs be rezultatų, tik tai turėdami atitinkamas lėšas, kuriamis galime disponuoti, mes e, galime remdamiesi solidarumo principų įgyventi projektus ir mažinti savo priklausomybę nuo Rusijos. Todėl dabar esminis klausimas yra, ar mes galime sutelkti savo e, pastangas. Tačiau, e, kuomet baigsis krizė ir prasidės nauja finansinė, naujas finansinis laikotarpis, kokie turėtų būti mūsų prioritetai, turėtume investuoti į mokslinius tyrimus, į infrastruktūros projektus ir reikia savęs paklausti, ar mums pavyks e, numatyti atitinkamas biudžeto eilutes busimuosiuose biudžetuose tam, kad europinių lygmenių būtų galima e, finansuoti atitinkamus projektus. Čia taip pat kyla klausimas, kaip jūs sugebėsite sustarti su kolegomis iš kitų komitetų. Nenoriu net minėti, pavyzdžiui, biudžeto reikalų komiteto. Ar jie pritars tokiems pasiūlymams? Taip pat buvo užduotas klausimas, e, kaip e, skatiname pastatų energetinį efektyvumą ir e, tausumą. Pažvelgime, kas jau buvo pasiekta per pastaruosius metus transporto srityje, pramonėje, energetikoje, taip pat pastatų sektoriuje mes galime sutaupyti labai daug e, energijos išteklių ir sumažinti CO2 išmetimą. Mes bendradarbiavame su kolega Hanu, kuris iš struktūrinių ir regioninių fondų taip pat negali panaudoti jau kurį laiką visų lėšų, todėl gali įvykti taip, kad e, pastatų energetinio tausumo projektai bus įgyvenimi kartu su kitais infrastruktūros projektais, pavyzdžiui, tiesiant gatves arba e, panašius projektus įgyvendina. Todėl mes ir toliau bendradarbiausime su kolega Hanu e, praeitą penktadienį vyko infrastruktūros konferencija Madride. Ir aš noriu pasakyti, kad visose valstybėse e, Viduržėmio jūros regione, e, Norvegijoje, Šveicarijoje, Baltijos jūros regione, e, Turkijoje, Moldovoje, Gruzijoje ir Ukrainoje infrastruktūros klausimai siekiant energetikos politikos tikslų bus vieni iš svarbiausių. Mes siekiame harmonizuoti vairias egzistuojančias taisyklės, tačiau tai bus tik nedidelė dalelė visų reikalingų investicijų, kurias galės finansuoti Europos Sąjunga. Todėl privatus sektorius ir toliau e, vykdančias investicijas vaidins labai svarbu vaidmenį ir aš tikiuosi šiais klausimais su jumis dar padiskutuoti rūdienį. Ačiū labai. Graziamo moltissimo il commissario anche per aver... Dėkoju, ponė komisarė jūs iš tiesų turėjote atsakyti į visą eilę sudėtingų klausimų. Dėkoju Jums už tai ir norėčiau su Jumis atsisveikinti. Qualche minuto per eh, cambiare i nostri relatori. Padarysime trumpą pertraukėlę, kol atvyks kitas mūsų pranešėjas. Proseguiamo questo pomeriggio di lavori molto intenso. Na, o dabar tęsėme mūsų sudėtingą popietinį posėdį, kuriame daug svarbių klausimų. Norėčiau tų, kurie išeina, paprašyti kiek įmanoma greičiau išeiti iš salės. Na, o mes, kurie liekame, tęsėme darbą. gal galėčiau paprašyti tylos salėje. Norėčiau pasveikinti poną daktarą Alberto Potočnik. Jis neseniai buvo išrinktas energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktorių. Ši agentūra egzistuoja labai neilgai. Pranešėjas šiuo klausimu buvo ponas Čičisteris. Parlamentas labai aktyviai dalyvavo sprendžiant šį klausimą šios agentūros e, sprend... steigimo klausimą. Ponas Patošnikas mums apie 15 minučių pristatys agentūros veiklą, visas problemas, su kuriomis susiduria agentūra, o paskui galėsime pasikeisti nuomonėmis. Taigi, ponė Patošnek, sveikinu Jūs ir suteikiu Jums žodį. Pone pirmin... pirmininkė, gerbim paralizdo nariai, man didelė garbė dėl dviejų priežasčių šiandien dalyvauti šiame posėdė. Pirmiausia, dėl to, kad Europos parlamentas atstovauja Europos žmonės, piliečius, ir kartais mes pamirštame žmonės, kai kalbame apie liberalizavimą, apie sektoriaus reformas, apie bendrą energijos rinkos kūrimą, kad visa tai yra daroma energijos vartotojų labui. Todėl visada yra naudinga tai priminti ir aš pats visada bandau nepamiršti šios svarbaus dalyko. Antra priežastis yra ta, aš suprantu, kad Europos parlamentas yra vienas iš geriausių sąjungin, sąjungininkų agentūros, e, kuri dalyvaus parengiamame darbe trečiam energetikos paketui. Kai aš buvau pakvietas, pakviestas dalyvauti šiame posėdėje, buvau paprašytas pakalbėti bent jau dviemis temomis Tai yra pirmiausia pateikti trumpą ataskaitą apie pažangą, kuriant agentūrą, o antra pateikti šiokią tokią perspektyvą, kokios užduotys ir prioritetai tenka šiai agentūrai ateinančiais mėnesiais ir metais. Taigi pailiui. Kaip žinote, tiek valdyba, tiek reguliuotojų taryba agentūroje buvo įkurtos ir aš buvau paskirtas šios agentūros direktoriumi. Dabar mes įžengėme į agentūros steigimo etapą ir norėčiau čia paliesti tris aspektus. Pirmiausia, darbuotojų samdymas, toliau patalpos ir toliau dėl būstinės e, vietos susitarimas. Kaip jūs galbūt žinote, darbuotojai šios agentūros bus 42 plus iki 10 nacionalinio ekspertų, tiek yra numatyta bent jau Dabar pirmos septynios e, vietos buvo paskelbtos gegužės pradžioje, keturios dar buvo paskelbtos vakar ir samdymo procesas bent jau pirmosios pagrindinės komandos jau yra pradėtas šioje agentūroje. Pradėjome nuo tų asmenų, kurie toliau dalyvaus samdant daugiau darbuotojų ir taip pat dalyvaus organizuojant agentūros darbą vienoje. Šiems žmonėms pradėsime netrukus atrankos projektą, jau birželio mėnesį bus kai kurie atrinkti asmenys ir tikimės, kad iki rūpjūčio baigsime darbuotojo atranką. Tuomet bus paskelbta dar daugiau vietų šio mėnesio pabaigoje ir kitą mėnesį. Ir iki metų pabaigos aš tikiuosi, kad bent jau pusė numatytų darbuotojų jau bus pasamdyta ir jau būsime pažengę į priekį samdymo klausimais, o kitais metais papildomai priimsime darbuotojų tiek, kiek numatyta. Dėl patalpų. Mes, aš asmeniškai dirbu su komisija ir su Slovenijos vyriausybė, stengiantis e, parinkti tinkamą vietą agentūrai. Turime keletą galimybių. Šešias galimybės turime šiai, šiai dienai. Ir paprašėme teikti pasiūlymus iš Slovenijos vyriausybės. Kitą savaitę būsiu Liublianoje ir galėsiu apžiūrėti e, galimus pastatus ir užmėgsiu kontaktus ryšius su Slovenijos vyriausybė. Galutinė atranka patalpų, patalpų tikiuosi įvyks rūpiučio mėnesį ir čia yra planuojama turėti biurų erdvę, biurus, kurie būtų jau užpildyti iki metų pabaigos. Agentūra jau pradėjo veikti Briuselėje, tačiau tikėtina, kad kitais metais persikels agentūra į Liublianą. Ir pilnai pradės darbą Liublianoje dėl būstinės susitarimų. Projektas buvo nusiųstas Slovenijos vyriausybė gegužės mėnesį. Tai bus pirma bendrijos institucija, kurios būstinė bus įkurta Ljubljanoje. Kitą savaitę savo vizito metu pradėsiu neformales diskusijas ir būstinės e, susitarimą svarstys Ljubljanos, Ljubljanoje Slovenijos parlamentas ir tikimės, kad vasaros pabaigoje bus primtas sprendimas ir rugsėjo mėnesį galėsime pasirašyti susitarimą. Toks, tokia yra bendra apžvalga. Dar esame tik pračiame pradinėme etape mūsų darbų, tačiau stengiamės kuo greičiau judėti į priekį. Toliau, dėl prioritetų. Aš norėčiau suskirstyti į dvi dalis prioritetus. Pirma yra dalis vidiniai prioritetai, o antra dalis išorės prioritetai. Vidiniai prioritetai, kaip galite įsivaizduoti, pirmas prioritetas yra pasamdyti gerus darbuotojus, gerą komandą darbuotojų, toliau nustatyti tinkamus darbinius santykius, darbinę aplinką, tiek agentūros viduje, tiek su abiejomis valdybomis šios agentūros. Kitas prioritetas - įsteigti apeliacinę valdybą. Tai nėra labai skubu, tačiau jinai pradės veikti kitų metų kovo mėnesį, kad būtų galima teikti apeliacinius skundus dėl e, agentūros sprendimų šiai e, apeliaciniai valdybai. Ir treč, trečias prioritetas - įsteigti ir organizuoti savo darbą Liublianoje, pasibaigus pirminiam laikinam laikotarpiu į darbo Bruselėje. Kalbant apie išorės prioritetus. Mano vizija ir mano tikslas yra užbaigti arba prisidėti prie užbaigimo vidaus energetikos rinkos, baigiantis mano kadencijai, o kadencija yra, truks penkerius metus. Toks mano yra esminis galutinis tikslas. Kalbant apie trumpesnio laikotarpio prioritetus, daugumą jų diktuoja sektoriaus vystimasis ir pažangos etapai, kuriant bendrą vidaus rinką. Viena iš pagrindinių atsakomybės ryčių agentūros yra parengti gairių sistemą, darbo programą Ši programa bus pateikta mėnesio pabaigoje Europos parlamentui. Ir ten bus numatyti, numatytos sritis, e, kurios bus prioritetinės agentūros darbe. Aš tikiuosi, kad tarptų sričių bus pajėgumų lokalizavimo, ryšių nustatymo, veiklos saugumo, subalansavimo, čia naftos sektorio, o dujų e, sektorio, taip pat tarifų organizavimas, tarpusavio sąsajos, veiksmingumo didinimas ir tam būtina nustatyti gairias, gairių sistemas. Šių gairių pagrindų bus parengti tinklų kodeksai, kodai. Aš esu dėkingas reguliuotojams kurie vykdė darbą pastaraisiais mėnesiais ir tai mums suteiks pagrindą, kontekstą, kurio remiantis agentūra galės e, sklandžiai dirbti tuomet, kai jau turės tam skirtas patalpas. Toliau prioritetas yra ir dešim, dešimties metų tinklo vystimo planai. Aš tikiuosi, kad Europos tinklų Mm, eksploatuotojams, jie gaus tą planą kovo mėnesį ir galės imtis atitinkamų veiksmų. Taip pat bus parengti statutai e, NSO ir narystė, dėl to agentūra taip pat turės pateikti savo nuomonę. Ir toms asociacijoms įmonėms bus galima jau tinkamai atlikti savo funkcijas. Galiausiai organizavimo ir priežiūros funkcijos ir konsolidavimo funkcijos, kurias atliks agentūra, yra labai svarbi. Reikės atidžiai sekti e, pokyčius e, rinkoje. Pirmininkė, baigdamas noriu šiek tiek pristatyti viziją, kaip turėtų veikti ši agentūra ir požiūris, kuriuo norėčiau, kad vadovautųsi ši agentūra. Manau, kad agentūra turėtų sutelkti dėmesį į reguliavimą ir kad tas požiūris būtų labai techninio pobūdžio. Agentūra veiks pagal politikos sistemą, kuri jau yra parengta ir taip pat prisidės prie uh, politikos formavimo teikiant nuomonės ir rekomendacijas Europos parlamentui, tarybui, e, komisijai ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Stengsimės laikytis nuo šalino politikos, tačiau aš visada mielai diskutuosiu su politikais. Aš manau, kad politikai atstovauja mūsų svarbiausiams, svarbiausiams susinteresuotosioms šalims ir taip pat rinkėjams. Aš manau, kad jūs galite pasikliauti agentūrą ir manimi, taip pat ir techniniais konsultantais. Ir aš manau, kad mes kaip sąjungininkai galėsime iš vien dirbti, kurdami bendrą energetikos rinką. Ačiū. Grazie, dottor Potočnik. E iniziamo di... Dėkoju, ponė daktarė Potočnik. Dabar pradėsime diskusijas, ponas Vidal Kvadras. E, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Potočnik. Dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą. Visų pirma, norėčiau Jums palinkėti sėkmės Jūsų naujame darbe, nes tas darbas tikrai nebus lengvas. Uh, nors aišku jis bus įdomus. Ir norėčiau pasiūlyti Jums savo paramą vienoje konkre, kon, konkrečioje srityje. Jūs ieškote e, būstinės Liublijanoje, o mano kompetencija yra pastatai ir infra, infrastruktūra. Taigi mes, e, parlamento rūmose turime atitinkamą darbo grupę, kuri dirba su pastatais, su nekilnojamu turtu, taigi aš galėčiau Jums pasiūlyti mūsų paramą, jeigu Jums reikia mūsų konsultacijos, mūsų informacijos, taigi ta parlamento komanda galėtų Jūs paremti, Jums padėti, aišku, jeigu Jūs to norite. Tačiau e, taip pat norėčiau pakartoti, kad parlamentas visuomet pasisakė už agentūrą, kuri turėtų galimybę užtikrinti integruotą efektyvų energetikos rinkos veikimą. Ir mes, parlamentarai, visuomet pasisakydavome už šios agentūros koncepciją, už, už šią agentūrą. Mes visuomet sakydom, kad mums reikia stiprios agentūros. Uh, Tačiau mes esame ne vienintelė institucija, mums reikia susitarimo su taryba ar tarybos pritarimo ir galiausiai atsitiko taip, kad ta agentūra galbūt ne visai atitinka mūsų įsivaizdavimą, mūsų pirminį įsivaizdavimą, tačiau nepaisant to mes nepraradome savo optimizmo ir pažiūrėsime, kaip agentūrai seksis ateityje įgyvendinti savo užduotis, kaip ji įgyvendins atitinkamus pasiūlymus. Jeigu jums tai pavyks, jūs galėsite tikrai būti veiksmingi ir taip pat bus tam tikrų sričių, kuriuose jūs patys turėsite priimti sprendimus, pavyzdžiui, dėl infrastruktūros. O dabar, ponė direktorių, pabandykime įsivaizduoti, kad uh, E, mums reikia tam tikros jungties, aš esu ispanas, mums jungčių klausimas yra labai svarbus ir tarkime mes e, pastatome atitinkamą jungti, tačiau atitinkamos šalis nesusitarė tarpusavėje. Juk taip gali būti. Taigi, ponė direktoriau, paaiškinkite man tada, kokį vaidmenį vaidintų agentūra tokiu atveju. kaip agentūra galėtų prisidėti prie to, kad būtų išspręsta panaši situacija. Dėkoju toliau kolegė dėl Kastilijo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Potočnek. Sveikinu Jūs atvykusi į mūsų komiteto posėdį. Sveikinu Jūs savo frakcijos vardu, nes aš esu savo frakcijos koordinatorė. Šiuo metu mes išgyvename tokį laikotarpį, kuomet dvi agentūros turėtų būti įsteigtos. Ir tos, tų agentūrų darbas yra susijęs su mūsų komiteto darbu ir mes e, labai domėjomės šių agentūrų steigimu praėjusioje kadencijoje. Viena iš tų agentūrų yra elektronikos reguliuotojų. Elektroninių ryšių reguliavimo agentūra, kita yra būtent energetikos e, reguliavimo institucijų agentūra abi šios agentūros bus įsteigtos vienu metu, pradės darbą vienu metu ir jų netgi darbo sritis yra kažkuo panaši. Energetikos agentūra ir, ir Berek matyt susidurs ir su panašiomis problemomis. Ir čia mes turime vėlgi kalbėti apie atskirų valstybių narių reguliuotojų ar reguliavimo institucijų nepriklausomumą, nes dažnai tos būtent reguliavimo institucijos priklauso kažkam ir sukelia uh, problemas agentūroms. Taigi, kaip jums atrodo, ar gali kilti tokių problemų energetikos srityje? Tai juk iš tiesų yra dalykas, kuris bent jau pačioje agentūros darbo pradžioje galėtų būti kliūtis, kad agentūra galėtų vystyti savo kompetencijas. Ir jeigu taip yra, tai kaip ta, tuomet tokia problema galėtų būti išspręsta? Nes ši problema susijusi su keliomis valstybėmis narėmis. Dėkuoju toliau, ponė Padimata. Δόκτωρα Ποτότσιν, επιστρέψτε μου να σας συγχαρώ και εγώ από την... Ačiū, pirmininkė, aš taip pat norėčiau palinkėti Jums, ponė Potočnikai, visokiojopos sėkmės. Jums tenka didelė atsakomybė sudėtingų laikotarpių, laikotarpiu, kaip jau buvo minėta, parlamentas pageidautų, kad agentūra vaidintų svarbesnį vaidmenį, tačiau bet kokiu atveju jūs pradedate dirbti sudėtingų laikotarpių dėl įvairių permainų, dėl įsigaliojančios Lisabono sutarties, dėl įvairių e, bendrų energetinių projektų ir planų. Anksčiau mes girdėjome apie Europos energetinę bendryją, siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir e, pastovumą bei e, Europos ekonomikos ateitį. Visose srityse energetika vaidina svarbu vaidmenį, todėl reikia jai skirti pakankamai dėmesio, grįžtant prie dešimties metų programos susijusius su energetiniais tinklais. Kolega Vidil Kvadras jau apie tai kalbėjo, man įdomu, kokios iniciatyvos ir e, galimybės kils iš jūsų agentūros siekiant e, išspręsti dabartinę energetinio susiskaldimo problemą ES, turint omenyje e, energetinius tinklus, gamtinių dujų, naftos bei elektros tinklų e, tarpusavio sujungimą. Taip pat jūs minėjote, kad e, dažnai mes pamirštame Europos vartotojus, kurie turėtų, kuriems turėtų būti skiriamas pagrindinis dėmesys mūsų diskusijose. Diskutuodami dėl trečio energetikos paketo mes uh, priėmėme energijos vartotojų teisų hartiją, dėl jos sutarėme ir vartotojų teisėms tenka vis svarbesnis vaidmuo, jos tampa vis reikšmingis reikšmingesnėmis, kalbant, turint omenyje energijos išteklių kainų situaciją, kokiu iniciatyvu ketinate imtis siekiant užtikrinti Europos energijos vartotojų teisų apsaugą tam, kad pirmiausiai būtų užtikrintos e, deramos arba e, neaukštos e, ypatingai elektros energijos kainos. Pone Sartori. Ačiū, pone pirmininkė. Norėčiau pritarti prieš mane kalbėjusiam kolegai, pasveikinti taip pat naująjį agentūros direktorių, padėkoti jam už pristatymą. Jis mus informavo apie problemas, kurios viena vertus yra įprastinės pradedant veikti naujai tarnybai arba naujai įstaigai. Jis kalbėjo taip pat apie pagrindinius agentūros veiklos uždavinius. pat apie esminės agentūros funkcijas, kurias jį turės perimti. Kalbant pirmiausiai apie vartotojų interesus, turime konstatuoti, kad per tam tikrą deramą laikotarpį privalome harmonizuoti e, priimtus teisės aktus valstybėse narėse tam, kad pradėtų veikti vieninga energijos rinka, ji turi vadovautis vienodomis taisyklėmis. Būtent šioje srityje agentūrai teks svarbiausias vaidmuo. Naujos taisyklės įpareigos komisiją, tarybą ir parlamentą glaudžiai tarpusavėje bendradarbiauti siekiančių tikslų valstybės narės galės e, pateikti savo rekomendacijas, nuomonės bei e, ekspertų išvadas. Todėl noriu paklausti, kokie yra numatyti terminai arba kokie, kok, per per kokį laikotarpį turėtų būti įgyvendinti, užsibriežti e, vieningos energijos rinkos įgyvendinimo sukūrimo tikslai. Europos parlamentas tikisi šiame procese vaidinti svarbu vaidmenį, savame suprantama gali iškilti tam tikrų problemų tarp atskirų valstybių narių. Noriu pratesti anksčiau kalbėjusių kolegų mintis, kuomet buvo minimi skirtingi valstybių narių interesai susiję su e, energijos tinklų infrastruktūra. Manau, kad būtent šios svarbiausios problemos ir esminiai aspektai turės būti aptariami per artimiausius mėnesius. Pons Turmes, ačiū pirmininkė. Sveikinu daktarą Potočniką su, šio, su šiomis svarbiomis pareigomis. Jis yra pirmasis tokios institucijos direktorius, kuris gali tam tikrą prasme sukurti iš pagrindų tokią instituciją ir suteikti jai tam, tam tikrą pavydalą. Mes raginame laikytis e, tokios e, griežtesnės pozicijos, Taryba e, visą laiką bando naudotis įvairiais teisiniais triukais tam, kad e, užkirstų kelią rimtiems politiniams sprendimams, kurie leistų geriau reguliuoti e, energetikos rinką. Šiandien ryte per koordinatorių posėdį mes priėmėme sprendimą šiame komitete įsteigti darbo grupę kuri palaikytų reguliariai e, su jūsų agentūra e, kontaktus ir stebėtų jūsų veiklą, prižiūrėtų jūsų veiklą. Noriu paklausti štai ko. Europos energetikos rinka 95 e, jos procentus valdo 12 didelių energetikos uh, kompanijų veikiant 27 nacionalinėms reguliavimo tarnyboms negalime reglamentuoti jų veiklos. Kaip ASEA galėtų padėti iškelti iki paties aukščiausio lygmens e, tų 27 nacionalinių reguliuotojų vertę arba įtaką E, kalbant apie energetikos rinkos reguliavimą europiniu mastu. Ačiū pirmininkė. Manau, kad sveikintina, jog čia mes sudarėme naujas veiklos sąlygas, įsteigdami šią agentūrą, sveikinu su jūs naujomis pareigomis. Svarbu, kad ši nauja institucija nacionalinių rinkų dalyviams užtikrintų prieigą prie kitų 26 valstybių narių energetikos rinkos. Tokia turėtų būti pagrindinė agentūros užduotis. Todėl nuolat kyla leidimų išdavimo klausimas ir su juo susijusių procedūrų. Noriu paklausti, ar uh, ar ACER agentūra e, ketina pasinaudoti geriausią patirtimi e, siekiant e, reglamentuoti veiklos leidimų išdavimą. Taip pat noriu priminti komisijos sprendimą, kuris bus aptariamas parlamente dėl kompensacijų mokėjimo veikiant trečiųjų valstybių tinkluose atskiriems operatoriams Šiuo metu yra numatyta maždaug 100 milijonų suma e, kompensacijoms e, ir tai neatitinka e, likščiolinės tvarkos ar atsir agentūros varstys šį komisijos sprendimą ir per du metus pateiks atitinkamą šio klausimo įvertinimą tam, kad šis ginčas būtų galų gale atitinkamai išspręstas. Ačiū. Žodis kolegai Odi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti prieš mane kalbėjusiams e, kolegoms ir pasveikinti direktorių išrinkus jį iš šį postą. Norėčiau paklausti, ko, kiek skaidrus bus agentūros priimti sprendimai. Uh, Ar jūs žadate skelbti savo sprendimus ir kaip žadate pristatyti visuomeniai savo pamastymus, savo sprendimus, savo studijas? Ar tai jau įeina į jūsų įgaliojimus, nes esmė yra tai, kad, ta, kad agentūrų sprendimai turi būti skaidrus Europos Sąjungoje. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui daktarui Potočnikui, tačiau prieš tai norėčiau jį dar pasveikinti išrinkus į šį postą ir norėčiau pasakyti, kad iš tiesų trūksta skaidrumo šioje srityje. Aišku, mes visi prisidame prie to, kad būtų įsteigtos agentūros, tačiau kita vertus taip pat turi būti užtikrintas tokių agentūrų veikimo skaidrumas e, kad vyktų pasikeitimas patirtimi ar panašiai. Taip pat norėčiau pritarti tam, kas jau buvo pasakyta kolegų. Šis parlamentas telekomunikacijų ir energetikos srityje norėjo sukurti stipresnės agentūras. Mūsų lūkesčiai buvo galbūt netgi pernelik dideli, ypač kalbant apie dabartinės agentūrų kompetencijas ir apie jų įgaliojimus ypač apie energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros įgaliojimus. Todėl manau, kad tuos įgaliojimus reikia kiek įmanoma plačiau interpretuoti, nes parlamentas siekia integracijos, siekia Europos rinkos. Aišku, mes negalime peržengti savo galimybių ribų. Taigi, kaip jau minėjau, mūsų lūkesčiai buvo tikrai dideli ir mes norime, kad ši agentūra vaidintų tikrai svarbų vaidmenį. Ačiū. Pirmiausia, ačiū už gerus palinkėjimus. Aš atsiprašau, bet bandysiu visiems atsakyti anglų kalbą, Galbūt bus lengviau visiems suprasti. Vidal Quadro atsakysiu. Norėčiau padėkoti Jums už pasiūlymą padėti praktiniuose reikaluose. Aš daugiau žinosiu kokie, kiek yra sudėtinga ta užduotis, ar sunki ta užduotis po to, kai grįšiu iš Liublianos ir galbūt tuomet pasinaudosiu jūsų pasiūlymų. Grįšiu dabar prie konkrečių klausimų. Jungčių klausimas yra vienas svarbiausių. Agentūra vaidins čia konkretų vaidmenį. Kol kas žinote, kad agentūra neturi sprendimo prieimimo įgaliojimų, tačiau turi tam tikrą įtakos darimo vaidmenį. Ir dėl jungčių, čia aš taip pasusiesiu savo atsakymą su klausimu, kurį pateikė. Manau, vėliau prie to prieisime. Tai kai, ką galėtų integracijos prasme nuveikti agentūra? Yra keli dalykai, kuriuos gali padaryti agentūra. Pirmiausia, jinai suteiks nuomonę, pateiks nuomonę, kaip aš jau sakiau, dėl dešimties metų tinklų vystimo planų ir nuomonė bus pagrin, pagrista šių planų tinkamumu paremti vidaus rinką. Jeigu agentūra manys, kad tie planai yra ribojančio pobūdžio, kad ribos konkurencingumą ir ribos galimybės plėtoti e, tinklus tarp atskirų valstybių norių, tuomet mes labai aiškiai tai ir išdėstysime savo e, nuomonę. Toks bus vaidmo agentūros. Taip pat atliksime tam tikrą vaidmenį, stengiantis išspręsti, kaip reikėtų panaudoti dabartinius pajėgumus agentūra galės pateikti rekomendacijas, nuomonės ir iš kitos pusės taip pat galės įsikišti, į, jeigu nacionaliniai reguliuotojai negalės susitarti, kaip reikėtų e, panaudoti tarp valstybių narių e, esančias jungtis. Tai yra atvejai, kuomet agentūra turi sprendimo prieimimo įgaliojimus ir ta nuomonė, tie sprendimai yra privaloma pobūdžio suinteresuotosioms šalims. Taigi agentūra nesusilaikys nuo iškelimo problemos, išryškinimo problemos, kai atsiras problem, e, sunkumų e, jungtise, kurios galėtų būti ekonomiškai racionaliai išspręstos. Poniai Kastiljo atsakysiu apie reguliuotojus, apie jų tarpusavio sąveiką. Kalbant apie energijos paketą, reikėtų pagerinti e, e, reguliuotojų nepriklausomumo reikalavimą. Reguliuotojai turi būti nepriklausomi nuo pramonės sektoriaus ir reikalavimą, kad reguliuotojai būtų taip pat nepriklausomi nuo administravimo. Įgyvendinus paketą Mes turėsime įvertinti, kaip jis bus įgyvenintas atskirosios valstybėse narėse. Tačiau nacionalinių reguliuotojų nepriklausomo standartas turi būti kol kas aukštesnis negu yra dabar. Tai turbūt aiškus sprendimas, nes tai sudarys galimybę administracijai formaliai patvirtinti tam tikrus reguliuotojų aktus, tačiau tai turi būti žymiai konkrečiau ir geriau atliekama negu yra iki šiol. Tikiuosi, kad kitais metais turėsime labiau nepriklausomų reguliuotojų ir tai be abejo padės agentūros darbui. Nesenai derint savo darbą su nepriklaus reguliuotojais, reguliuotojais, kurie turi politinius įgaliojimus iš valstybių narių. Dabar perėsiu prie klausimo dėl energijos vartotojų teisių Aš pritariu Jums, mums tai yra didžiulės svarbos klausimas. Esu įsitikinęs, kad agentūra padės vartotojais dviem būdais. Iš vienos pusės bandės skatinti konkurencingumą, skatinti bendros rinkos kūrimą ir konkurencija turėtų sumažinti kainas, bent jau ta prasme, kokios jos galėtų būti to iš mūsų tikisi žmonės. Ir iš savo patirties žinau, kad žmonės iš pradžių laukė e, kainų sumažimo, kalbant apie liberalizavimą. Ir reikia pasakyti, kad tos kainos sumažės tam tikrame etape. Vidaus rinka reiš didesnį konkurencingumą, didesnės teisės vartotojams, geresnė elektros energija ir geresnėm sąlygom tiekiama ta energija. Vienas iš pagrindinių agentūros tikslų yra skatinti vidaus rinką. Jau minėjau tinklų kodus. Tai bus pirmą kartą privalomi ES mastų kodai. Čia bus kalbama apie tinklų plėtimą, apie valdymą, apkrovimo tų tinklų ir tai stiprins vidaus rinkos skūrimą. Taip pat agentūra, agentūrai teks atsakomybė prižiūrėti kainas. Agentūra nagrinės mažmeninės kainas, kaip jos kinta valstybėse narėse, kur atsiranda kokiu nors anomalijų, nukrypimų. Ir toje srityje taip pat galės pateikti rekomendacijas, iškelti šį klausimą nacionaliniams reguliuotojams arba Europos parlamentui, arba komisijai. Pone Sartori pateikė klausimą, kalbėjo ir domėjosi suderinimo aspektu ir kokie yra galutiniai terminai numatyti. Aš tikiuosi, kad mes galime plačiau sekti negu vien suderinimas. Mes tikimės integruoti rinkas Ir čia yra svarbios gairės, kurios yra prioritetinės. Ir manau, kad tas gairės paskelbs agentūra per pirmuosius du savo darbo mėnesius. Agentūra galės užtikrinti sklandų ir nuoseklų darbą. Tos rytis, kurias aš paminėjau, mes nustatysime prioritetus gairių, bus parengta darbo programa, kuri bus patikta šio mėnesio pabaiga Europos parlamentui, jūs galėsite patvirtinti tą programą. Ir aš tikiuosi, kad tos pirminės gairės bus parengtos kitų metų pabaigoje. Pirmas etapas yra numatytas ir vėliau komisija turės patvirtinti tinklų kodus, toliau bus NSO kodai, parengs, parengs tinklų kodus, užtikrins, kad yra laikomasi gairių, tuomet bus laiko, e, laikomasi komatologijos proceso, tikrinimo proceso ir tai užtikrins kontrolę agentūros. Ir aš manau, kad jeigu mums viskas seksis, tai visi žingsniai bus įgyventinę gana sparčiai. Dėl santykių tarp skirtingų šalių, kaip anksčiau minėjau, agentūra turi atsakomybę įsikišti kai valstybės narės nesusitarė tarpusavyje po 6 ar 12 mėnesių laikotarpio, priklausomai nuo atvejo, Jeigu nesustars valstybės narės, sprendimą turės priimti agentūra. Mes turėsime įgaliojimus ir atsakomybę įsikišti į ginčius iškilusius tarp atskirų reguliuotojų. Ponas Turmes pateikė klausimą. Mūsų padėtis yra geresnė, turint 12 įmonių, lyginant su ankstesnė padėtimi. regla, reglamentavimas turi užtikrinti konkurencingą rinką visos ES mastu. Konkurencija galbūt užtikrins, kad tos įmonės nepiknaudžiau savo padėtimi ir jų padėtis nėra tokia, kad jie turėtų lemiamos įtakos rinkai. Didesnė vidaus rinką, didesnę konkurenciją tarp didžiulių nacionalinių įmonių ar, ar didžiulių regioninių įmonių. Yra tam tikras iššūkis ir manau, kad tai buvo vienas iš tikslų siekiant integruoti rinką. Agentūra atidžiai seks ir stebės rinkos vystimasi ir iškilus problemam bus pasirengusi tas problemas išryškinti, iškelti ir ieškoti sprendimo. Tos problemos bus nurodytos jums ir komisijai. Ponas Rubik kalbėjo apie procesą, kuriuo agentūra atsir patvirtins geriausią patirtį. Manau, agentūra turės galimybę pasinaudoti patirtimi visų ES reguliuotojų. Čia yra geros patirties, aš, pati, aš pasidirbau su Italijos reguliuotojais. E, Florencijoje mes rengiame įvairius seminarus, keitėmis nuomonėmis dėl reguliavimo įvairių veiklos sričių. Ir manau, kad agentūros darbuotojai tas geriausios praktikos tradicijas perteiks e, visiems ES reguliuotojams. Ir mes galėsime pasinaudoti geriausią patirtimį tų reguliuotojų. E, kompensavimo mechanizmas, kurį taikys agentūra, tai yra viena iš temų, kuri pagal 714 reglamentą galima šią problemą spręsti per gairių rengimo procesą. Ir agentūra atlikdama savo priežiūros funkciją atidžiai stebės ir pateiks ataskaitą, ataskaitas parlamentui ir tarybai. Ponas Odį apie skaidrumą. Agentūra turi įgaliojimus konsultuotis plačiai įvairiais klausimais, dėl kurių priimami sprendimai ir prieš primos sprendimus bus konsultacijų laikotarpis ir čia norėčiau pasinaudoti geriausią patirtimi esančią Europoje. Kai kurie reguliuotojai yra išvystę labai gerą konsultavimuose praktiką, sukaupę patirties ir manau, kad mūsų agentūra eis to pačiu keliu. Kalbant apie skaidrumą, visi sprendimai agentūroje priimti bus skelbiami viešai, taip pat, taip pat bus e, ir. Mm, pateikiami patvirtinantis dokumentai, patvirtinanti medžiaga, prie, kurie, kurią naudotasi priemant sprendimus. Žinau, kad yra daug lūkesčių, aš pats turiu didelių lūkesčių ir daug tikiuosi iš darbuotojų, kurie dirbs šioje agentūroje. Ir aš tikiu, esu įsitikinęs, kad agentūra pateisins šios lūkesčius. Ačiū. Grazie, grazie direttore e buon lavoro. Abbiamo pre... Dėkoju, ponė direktoriau norėčiau palinkėti jums sėkmės jūsų darbe ir tikrai labai gaila, kad mes šiek tiek vėluojame ir kad šiek tiek užtrukome klaus, užduodami klausimus. Ačiū.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 Proseguiamo i nostri lavori chiedendo ai nostri ospiti di accomodarsi. Tęsėme mūsų darbą. Prašau svečių susėsti. Diamo il benvenuto. Sì, prego. Can I put a, a question of method at the beginning? I think this is, uh, we will have... Ar Galėčiau užduoti klausimą dėl metodo. And, uh, that... Ar mes galėtume pirmiausiai užduoti po tris klausimus ir po to išklausyti į juos atsakymus, o ne kaupti po 10 ar 12 klausimų ir po to jos atsakyti. Manau, kad atsakymai po trijų užduotų klausimų padarytų mūsų diskusiją gyvybiškesnė. Sutinku, sako pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Kvintaną Trijas, kuris yra mokslinio tyrimų generalinio direktorato vadovas ir pona Frank Briskoje, kuris yra brandolių sintezės siekiant išgauti energiją direktorius buvo paskirtas prieš kurį laiką iš šias pareigas ir prieš suteikdama mūsų prelegentams žodį noriu padėkoti už tai, kad jie kantriai laukia, kol pradėsime svarstyti šį darbo atvarkės punktą. Norėjau pasakyti, kad diskutuosime apie ITER projekto pažangą, bei apie programų, brandolių sintezės, energetinių programų gyvendinimo eigą, tarsime finansinius aspektus, mums svarbu įsitikinti, ar numatytas finansavimas yra pakankamas ar ne. Prašau jūsų apie tą aspektą pakalbėti labai aiškiai aptarti atskirų šio projekto gyvendinimo etapų finansavimo aspektus. Pirmiausiai prašyčiau pasisakyti mokslinio tyrimo generalinio direktorato vadovą. Ačiū labai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pasakyti, kad 2006 metais sustarimas dėl ITER buvo pasirašytas e, tarp Euratomo valstybių, taip pat Kinijos, Indijos, e, Korejos, Rusijos ir JAV. E, sustarimas rėmėsi 2001 metų sąnaudų skaičiavimais, kuris buvo pakeistas 2007-aisiais, kuomet samata buvo padidinta daugiau nei du kartus, siekiant užtikrinti projekto sėkmę. Ir neišleisti per daug pinigų, komisija nustatė tam tikras sąlygas, įvertinant išlaidas, laiko tvarkaraštį bei kitus aspektus. 2009 lapkritį vadovų taryba patvirtino savo paramą šiam projektui, atsižvelgiant taip pat ir į tai, kad e, samata bus padidinta laikantis nustatytų ribojančių sąlygų. Komisija stengiasi prižiūrėti, kad tų sąlygų būtų laikomasi dėl samatos, dėl sąnaudų vertinimo. Visas sąnaudas, pasitelkę valstybių narių ekspertus, mes atidžiai išanalizavome ir dabar galime pateikti pakankamai e, realistinę samatą, kuris sudaro 7,5 milijardų eurų. Tai yra e, Europos įnašas iki 2020 metų į bendrą projektą. Buvo nustatytos prioritetinės priemonės, kurias e, bus, kurios bus įgyvendintos e, vykdant projektą. Projekto gyvenimo tvarkaraščio reikalai taip pat pagerėjo remiantis atitinkamo analizę ir sumažinus techninę riziką. Atrodo, kad e, dabartinis tvarkaraštis Europoje yra priimtinas, komisija ėmėsi iniciatyvos atlikti vertinimą, kurį atliko e, Fusion for Energy ir uh, savo išvadose E, Fusion for e, Energy rašo, kad reikia iš esmės e, pakeisti požiūrį siekiant įgyvendinti Europos įsipareigojimus ITER projektui. Daktaras Frankas Brisko buvo naujai paskirtas agentūros vadovų 2009 birželio mėnesį komisija ir ITER taryba patvirtino naują vadovų struktūrą. 2009 e, lapkritį buvo aiškiai pasakyta, kad būtini pokyčiai įter e, valdymo struktūrose ir per artimiausias savaitės tie pokyčiai bus e, užbaigti ir įsigalios. Komisija paskelbė komunikatą savo atitinkamą šią temą ir ji pasiuntė tiek ITER e, vadovams, tiek parlamentui bei tarybai. Pagrindinė žinia šio komunikato yra būtinybė atsakingai naudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Visos institucijos kartu privalo užtikrinti, kad projektas būtų įgyvendinimas tinkamai ir užtikrino savo finansinę paramą visai projekto eigai bei e, eksploatavimo pradžiai. Europa neturėtų susidurti su panašiamis problemomis kaip Galilėjo atveju, todėl būtina pasirinkti tinkamą požiūrį, deramai naudoti ES išteklius bei palaikyti deramus santykius su tarptautiniais partneriais. Valstybės narės privalo pripažinti ir prisijimti savo atitinkamą atsakomybę įgyvendinamos ilgalaikius įsipareigojimus įter projektui, valstybių narių įsipareigojimus garantuoti deramą finansinę paramą šiam projektui, jo įgyvendinimo ir eksploatavimo eigoje e, privalo e, būti išlaikyti. Tarptautiniai partneriai laukia ES veiksmų E, įgyvenant įsipareigojimus prisimtus įtartarybos atžvilgių dėl šio projekto bendro finansavimo e, pakeitimų, e, kurie buvo priimti 2000, bus priimti 2010 birželio vidurį Kinijoje. Komisija mano, kad atitinkami pakeitimai gali būti patvirtinti tik po to, kai taryba įter e, prisijims atitinkamus ilgalaikius įsipareigojimus dėl projekto įgyvendinimo. Tai taip pat yra susijęs su tarptautiniu partneriu papildomais įsipareigojimais. Puikiai suprantame, kad ITER projektas yra labai svarbus, tačiau e, jo negalima įgyvendinti e, aukojant ES prioritetus iki 2020 metų. 1,4 milijardo eurų per 2011 e, laikotarpį nuo 11 iki 13 metų. Aš kalbu apie atitinkamus e, mokėjimų e, įsipareigojimus mokėjimus. Komisija yra pasirengusi juos prisimti ir šie pasiūlymai e, leis pasinaudoti visais turimais fondais pagal tarp institucinį susitarimą bei gavus atitinkamą Europos parlamento pritarimą e, bei e, vadovaujantis strategijos iki 2020 metų pagrindinėmis gairėmis. Ačiū pirmininkai. Dottor Frank Briskoj, per la sua esposizione. Dabar suteiksiu žodį ponui daktarui Franko Brisko. So, good afternoon, ladies and... Labadiena, ponios ir ponai. Continue. Yes. So I will continue. Sí. Taigi aš tęsiu. Pirmiausia, turėčiau paaiškinti, kad aš parašiau iš anksto pristatymą savo kalbos, tačiau manęs paprašė daugiau suteikti dėmesį į sąnaudų klausimą, kuris šiuo metu yra svarbiausias. Taigi dabar pateiksiu trumpesnį pristatymą skirtą šiai temai. Esu pasirengęs atsakyti klausimus dėl tos medžiagos, kuri jau buvo jums išplatinta anksčiau. Pirmiausia, keletą žodžių apie tai, kas yra ITER. Tai yra įrenginys skirtas pademonstruoti mokslinį technologinį, e, mokslinės technologinės galimybės Ir čia matote įrenginio e, paveikslėlį, tai yra labai didžiulė e, mašina. Questo. Prego. Prego. Ar kyla problemos dėl to, kad per daug šviesos, ar negalite matyti? So, uh, I think we should go ahead with the questions. Mes šį susitikimą rengiame tam, kad išgirstumėm atsakymus į klausimus. Mes žinome, kas yra ITER. Tai gal pereikime prie klausimų. Prego, c'è una presidenza che risponde. Prego. Eh, consentiamo al nostro ospite di svolgere il suo intervento, pregandolo magari di andare un po' al nocciolo delle questioni, dando pres- Manau, kad mes turėtume suteikti galimybę savo svečiui pristatyti savo pranešimą, o paskui užduosime penkis klausimus jam. Yes. So I won't take uh, too much time. Aš neužtruksiu labai ilgai. Tai yra įter piešinys, jūs matote mastą ir sudėtingumą to įrenginio. Kas dalyvauja įter? Mano kolega iš komisijos jau paaiškino dalyvius. Tai yra tarptautinis bendradarbiavimas tarp šalių, jos yra pavaizduoto šiame paveikslėlėje. Kai bus pastatyta ši šis renginys. Tai yra svarbu nagrinėjant sąnaudų klausimus. Atskiros įrenginio dalis bus padalintos į 85 paketus ir jos paskirstytos tarp septynių šalių. Jūs matote pačioje dešinėje šios skaidrės. Ir iter indėlis didžiausias bus e, natūra, o ne e, mokant pinigais vėl noriu parodyti e, piešinį ITER. Tai yra viena iš svarbiausių technologijų, kurias turės užtikrinti ES. Čia kalbama apie e, superlaidžius magnetus, e, vakuminę, vakuminis įrenginys, taip pat struktūra apačioje reaktoriaus kur reikės susidoroti su didžiuliais e, šilumos išspinduliavimais. Štai taip atrodys ITER e, vietovė po dešimties metų. Ši vieta jau kaip platforma yra nustatyta, tačiau dar nepradėti darbai šioje vietovėje. Tie darbai turėtų prasidėti kitą mėnesį. Bus pastatytas pirmasis pastatas, ir taip pat pagrindas didžiausio pastato šioje diagramoje, tai yra Tokomak pastato. Ir šiam darbui jau yra pasirenkta. Toliau perikime prie sąnaudų. Manau, yra labai svarbu pasakyti, kad ITER statybos akivaizdu yra projektas, didelio masto projektas, kuriuo mes ėmėmės Ir aš noriu atkreipti dėmesį į keturis įprastinius projekto aspektus - mastas, grafikas, sąnaudos ir rizika. Tie dalykai yra trapusavėje labai susiję, ypač jeigu bandysite paskubinti grafiką, tai pareikalaus didesnių išlaidų. Taip pačioje skaidrėje aš rodau, kaip yra pasidalinta atsakomybės sritimis tarp skirtingų organizacijų. ITER organizacija Kardarašė, joje tarptautinė komanda yra atsakinga už šio projekto mastą, už patį projektą, e, kokiais, e, kokiams charakteristikomis pasižymės tas projektas ir taip toliau. Grafikas taip pat yra ITER organizacijos rankose, jinai spręs Kalbant apie riziką ir sąnaudas, šie aspektai yra įmonės Fusion for Energy rankose ir kitose, kitų, kitų organizacijų kompetencijoje, kurios yra ITER sutar, susitarimo šalis. Tai yra įmonės, kurios įrangą natūra teiks ir taip pat įmokas pinigais mokės tarptautiniai komandai. Aš nemanau, kad skaičiai šioje skaidrėje jums gerai manomi. Jie atitinka skaičius komunikate, kurį parlamentui patikė Europos komisija. Čia rodoma evoliucija tų sąnaudų nuo 2001 metų e, e, samatos iki šių laikų. Taip pat mes rodome čia, kaip tos sąnaudos yra pasidalėjamos kalbant apie įnašus pinigais ir įnašus natūrą. Mes grįšime prie šių sąnaudų detaliau, jeigu jūs to pagėdausite. Tai padarysime vėliau. Taip pat turiu skaidrę, kuri rodo tam tikras priežastis, dėl kurių padidėjo sąnados. Jau mano kolega paminėjo. Tai padės suprasti, kodėl tos sąnaudos padidėjo Taigi greitai pirmas punktas. 2001 metų projektas buvo ne visiškai baigtas. Tai buvo, tai buvo pripažinta projekto ataskaitoje tuo metu. Antra, 2001 metais pirmų metų projektas buvo bendro pobūdžio, kalbant apie vietovę. Jis buvo padarytas, kad tiktų bet kokiai vietoviai pasaulyje. Ją reikėjo pritaikyti konkrečiai Kadarašui Prancūzijoje ten vyksta kartais e, žemės drebėjimai, atsitiktiniai žemės drebėjimai, tam tikri pastatai turi būti sutvirtinti, į tai atsižvelgiant. Trečias punktas. Pirminis projektas į jį įėjo tam tikri pavojai, dėl to buvo papildomų e, punktų elementų įtraukta, kad sumažinti e, riziką ir tai padidino sąnaudas. Ketvirta priežastis infliacija susijusi su statybinėmis medžiagomis, iš kurių yra pagaminta ta mašina, tas renginys. Kai kurie metalai, jų kaina e, žymiai išaugo, negu buvo padaryta prielaida, mm, skaičiuojant pirminę samatą. Penktas punktas. Jau minėtų punktų pagrindų projektas nebuvo baigtas, reikėjo dar labai nemažai nuveikti. Ir aš jau minėjau papildomų elementų kainą išaugusi. Šeštas punktas. Daugelis organizacijų, kurios dirba šiame projekte, yra visiškai naujas. Ypač ITRE organizacija Kadarašė, įmonė Fusion for Energy Barcelonoje, taip pat panašios organizacijos kitose šalise. Prireikė trijų metų įkurti tas organizacijas pasamdyti žmonės, pradėti darbo procesus. Ir, ir dabar projekto mastas prasitėsi 3-4 metais ilgiau negu buvo planuota. Toliau šalių skaičius padidėjo lyginant su 2001 metais. Tai padidino sąnaudas, nes yra sudėtingesnių tarpusavio ryšių tarp šių projekto šalių. Toliau samata, samatos. Sąnaudų samatas peržiūrėjo nepriklausomos institucijos daugiau negu vieną kartą. Tiek tarptautinės organizacijos, tiek Fusion Financial įmonės šios pusės. Dabar sąnaudos jau yra stabilizuotos ir pagrindinis padidėjimas buvo atskleistas 2008 ir 2009 metų pradžioje ir nuo to laiko tik labai nežymiai padidėjo sąnaudos dėl tai labai konkrečių priežasčių. Trečias dalykas. Dabar mes e, jau įžengėme į etapą, kai sudaroma sutartis su pramonė. Faktiniai e, pirkimai, viešieji pirkimai dabar jau atitinka samatas. Vidutiniškai, kai kurie šiek tiek didesni, kai kurie šiek tiek mažesni, tačiau vidutiniškai atitinka. Uh, Toliau projektas yra e, kitame etape. Pirminis projekto etapas jau yra baigtas, tačiau reikia šiokių tokių koregavimų e, prieš pabaigiant šį projektą. Buvo numatyta ir įtrauktos įvairios nepaprastos nenumatytosios padėtis, kad padengti rizikos sąnaudas. Ir galiausiai nėra įtraukti tokie nenumatyti e, atvejai, kurie nepatenka į kažkokių nenormalių įvykių, e, nenormalių situacijų, kurios galėtų atsirasti kontekste. Ir galutinė skaidrė baigsiu pristatydamas tam tikrus veiksmus, kurie jau vyksta tam tikrų laipsnių ir kurie bus sustiprinti tam, kad būtų galima apriboti sąnaudas ir sustabdyti tolesnį galimą jų augimą. Tai yra paskutinė skaidrė, kurią aš Jums pristatau. Pirmiausia, dėl tų įvairių atsakomybės ryčių tarp ITRE organizacijos ir vietos agentūrų, pavyzdžiui, Fusion for Energy įmonės, mes glaudžiau dirbame su ITRE organizacija, stengdami už, užkirsti kelią grafiko pokyčiams. Antra, mes stengiamės taupyti visame darbo procese ir išaugus sąnaudoms, pavyzdžiui, kai gauname pasiūlymą, konkurso pasiūlymą dėl tam tikrų darbų atlikimo ir jeigu tas, e, ta kaina viršė mūsų vertinimų sąnaudų, mes tada suabejojame tuo projektu ir labai didžiai mm, jį išnagrinėjame. Jeigu norite, aš čia sustosiu ir aš Palieku šią skaidrę e, ekrane, kad galėtumėt e, ją pasižiūrėti, o dabar klausimai. E, Atsiprašau, kad jūs nutraukiu, bet dabar turėsite laiko išsameu atsakyti į klausimus. Taigi galima užduoti klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Įdėmiai išklausiau jūsų prezentaciją jūs norite paramos iš visų, tačiau tam reikia tam tikro pasitikėjimo. Ir norėčiau pasakyti, kad jeigu matome, kad ekspertų įvertinimas buvo atliktas 2001 metais ir ten buvo kalbama apie 2,6 milijardo, o 2009 e, metais 2,5 milijardų išaugo ta numatyta suma. Tai reikia, aišku, čia galbūt pasakyti, pakalbėti apie infliaciją, kad į tai reikia atsižvelgti ir, ir panašiai, kad e, atitinkamos problemos e, su statybomis susijusios problemos e, iškilo Kadaraš mieste, taip pat personalo problemos ir taip toliau, tačiau vis tiek nepaisant to reikia sakyti, kad jūs pačioje projekto pradžioje nesugebėjote tinkamai įvertinti kaštų juk mes čia dabar kalbame apie papildomus 3 milijardus eurų. Taigi dabar ITER projektas tapo labai brangus, nes iš pradžių jo kaštai buvo neišverdinti. O kitas dalykas, dėl kurio aš esu šokiruota ir negaliu tikėti jūsų pateiktais skaičiais, tai yra einamieji kaštai - 5 milijardai eurų einamųjų išlaidų. Ar komisija galėtų patvirtinti, kad tos einamosios išlaidos, einamieji kaštai ir išmontavimo atitinkami kaštai sudarys 5 milijardus eurų? nes dar po dviejų metų jūs mums tada sakysite, kad tos kad tie kaštai keliais milijardais yra didesni. Manau, kad čia reikia pasitelkti, pasitelkti auditorumus, tegu jie pa, paskaičiuoja, patikrina. Nes kitaip e, bus nubaustos visos valstybės narės dėl šio projekto, kuris turėtų 2015 metais teikti elektros energiją, jeigu pavyks. Dėkoju toliau kolega Metsalos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną direktorių ir norėčiau pas, padėkoti jam nuoširdžiai už jo prezentaciją. Aš visiškai nepritariu prieš mane kalbėjusiai kolegiai. Manau, kad mes dabar kalbame čia apie mokslinius tyrimus, o, kalb, o mokslinių tyrimų sektoriuje reikia atsižvelgti atitinkamus aspektus į tam tikrus mechanizmus. Jeigu mes pažiūrėsime, kiek lėšų mes skiriame prieš dešimt metų mokslinių tyrimų pagrindų programai, tai tuomet šie duomenys mums yra pakankamai realistiniai E, e, pakankamai realūs. Aš remiu šitą projektą. Šiuo metu mes išgyvename ir energetinę krizę. Tam, kad galėtume nugalėti šią krizę, mums reikia energetinės strategijos, kuri užtikrintų saugesnį elektros energijos tiekimą Europai. ITER projektas būtent ir pasitarnautų šiam tikslui. Norėčiau pateikti pavyzdį, kuris įrodo, kad brandolinė energija galėtų galėtų būti panaudota taikiems tikslams. Tai būtent šis projektas ir būtų toks pavyzdys. Ir be to, e, taip gaminant elektros energiją nebūtų išskiriami, e, išskiriami CO2 išmetalai. Taigi manau, kad mes turime galimybę vaidinti vadovaujantį vaidmenį, bendradarbiaujant su kitomis pasaulio valstybėmis. Todėl tai yra labai svarbus projektas ES. Tai iš dalies yra netgi pol svarbus politinis klausimas. Ir kiek aš žinau, tai yra vienintelis mokslinių tyrimų projektas, kurį koordinuoja ES. Jeigu mes parodysime savo netikrumą, tai tuomet. E, kuris nors iš mūsų partnerių to jau pat užims mūsų vietą. Taigi yra aišku, kad mums reikia kitų finansinių šaltinių, tačiau kita vertus mes turime pagalvoti, kokios galimybės yra pačios geriausios. Europos investicijų bankas atrodo nėra tinkam, negali pasiūlyti tinkamo sprendimo. Lėšų restruktūrizavimas taip pat nėra geras sprendimas, nes tai gali turėti neigiamos įtakos ES 2020 strategijai. Taigi aš remčiau tą sprendimą, kuri, kuris ES valstybės narės paskatintų kartu remti šį projektą. 27 valstybės narės ir Šveicarija turėtų paskirti 1,4 milijardus eurų šiam projektui Būtent už tokį sprendimą aš ir pasisakau. Projektas ITER yra labai teigiama iniciatyva ir tai tikrai galėtų būti teigiamas mokslinių tyrimų ir brandolinės energijos naudojimo pavyzdys. Neseniai lankiausi institute Karlsruoje ir norėčiau paklausti, koks yra numatytas šio projekto įgyvendinimo tvarkaraštis ir kokie yra jau tarpiniai rezultatai. Pirmininkė, ponas Turms, kaip ponas Turmes pasiūlė, mes atsakysime į klausimus trimis raundais. Taigi, Dabar klausimą užduos ponė Rebeka Harms. Norėčiau pasakyti vieną pastabą prieš užduodama pa, e, savo klausimą. Man iš tiesų yra baisu, kad mes jau 2001 metais, kad 2001 metais buvo priimas, priimtas sprendimas dėl e, šio reaktorio dizaino finansavimo ir tik dabar aš sužinau, kad e, mes paremėme kažką, kas dar nebuvo pilnai apskaičiuotas dalykas. Manau, kad tai yra skandalas ir kolegos, kurie, kurie dirba ties įter finansavimo Europos parlamente, aš norėčiau jų paklausyti tų kolegų, kiek e, laiko reikia e, siekiant apskaičiuoti tokio projekto kaštus ateičiai. Manau, kad čia dar yra labai daug neiškumų dalykas, kuris mane labiausiai domina, yra kodėl taryba praėjusioje savaitėje negalėjo pasiekti susitarimo dėl tolimesnio šio projekto finansavimo. Taip pat norėčiau žinoti, kokius skirtingus išlaidų scenarius parengė Europos komisija, tai yra kokiems atvejams ji rengėsi. Ar buvo kalbama apie tokį scenarijų, kad būtų įmanoma nukelti šį projektą vėlesniam laikui? Ar buvo kalbama apie kažkokį sumažintą šio projekto įgyvendinimą? Galbūt kol kas tai yra neįmanoma e, atlikti E, tame didžiajame reaktoriuje, galbūt reikia kitų mokslinių tyrimų centrų. Ir ar buvo jau kalbama apie tai, kad reiktų atsisakyti šio projekto iš esmės, nes e, toksai kaštų išaugimas turėtų įtakoti tai, kad mes rimtai užduotume klausimą, kokie įmanomi scenarijai yra šiuo atveju. Taip pat man kyla klausimas, e, Ar kaip kas vyks toliau, ar bus kažkokia papildoma konkurencingumo ministrų taryba sušaukta, kuri kuri nuspręs, ką daryti toliau. Jeigu nebus tos tarybos, ar tada ITER taryba, ITER taryba bus nukelta vėlesniam laikui, ar kaip įsivaizduoja komisija, kaip viskas turėtų vykti šiuo metu. Piccola confusione perché avevo dato la parola al collega Remec, non so se la traduzione o forse una mia... Prego. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekomentuosiu, tik užduosiu klausimą arba trumpą pastabą išsakysiu asmeniškai. Manau, kad ITER projektas vertas mūsų paramos, kuomet žmonės pirmą kartą pradėjo naudoti ugnį savo gyvenime, tai buvo didelė gaisrų grėsmė. Tačiau panašioje situacijoje mes esame ir šiandien ir manau, kad kada nors nesugailėsime dėl šio, dėl šio sprendimo sąnaudos yra didžiulės, tačiau projekto įgyvendinime dalyvauja ir kiti partneriai. Noriu paklausti, kokia yra jų pozicija dėl padidėjusių sąnaudų. Pirmininkė. Dar du kolegos nori pasisakyti. Kalbėtoje kalba ne į mikrofoną ir pirmininkė taip pat. Dabar Klot Turmes po to Brezina ir po to Odi. Po to bus atsakymai ir kitas klausimų raunas. Prašau klausti, kaip manoma, trumpiau. Kuris pradėsite? Prašau. Pone Breisko, trumpai prašau atsakyti. So perhaps I can uh, start with. Galbūt aš pradėsiu nuo klausimo, kuris buvo iškeltas apie šio įrenginio projektą. 2001 metais buvo parengtas geras projektas. Tai buvo viso įrenginio projektas, kai sakiau, kad jis nebuvo baigtas. Neturėjau galvoj, kad jis buvo tik pusiau padarytas. Jisai buvo parengtas, tačiau buvo šiokių tokių e, trūkumų. Buvo suprojektuotos visos sistemos, kurios veikia šiame renginyje, ypač į, suteiktas dėmesys į ryšį tarp sistemų ir ryšių tarptų sistemų. Ten ne visos detalės buvo iki galo suprojektuotos. Tik ta prasme aš turėjau galvoje, kad projektas nebuvo visiškai baigtas. Taip pat aš minėjau, kad nebuvo pasirinkta vieta ir tas projektas nebuvo pritaikytas konkrečiai vietoviai. Dėl to reikėjo šią prasme nuveikti papildomo darbo. Ir trečia, kitas dalykas, kurį aš minėjau, projektas buvo geras 2001 metais, tačiau turėjo tam tikrų aspektų, kurie galėjo kelti rizikos šio įrenginio veikimui. Ir dėl to tie klausimai buvo peržiūrėti ir priimtas sprendimas. Papildyti tą įrenginį tam tikrais papildomais elementais, kurie sumažintų ar panaikintų galimą riziką. Dėl šių rimtų priežasčių projektavimas šiek tiek užsitėsi ir buvo dabar jau pabaigtas ir tai turėjo poveikį san, sąnaudų padidėjimui būtent dėl šio projekto užbaigimo. Manau, kad tiek galėčiau pasakyti atsakydamas į šį klausimą. Yes, the, the... Aš galėčiau atsakyti klausimus apie scenarijų kokius scenariumu vadovausi komisija. Komunikate labai aiškiai nurodyta. Jūs gavote komunikatą. Komisija nori įsipareigojimų finansavimui iki statybų pabaigos ir šio įrenginio eksploatavimo pradžios. Užtikrinti tinkamą finansavimą, kad mums vėl neiškiltų krizė, taip kaip dabar, ateinančiais metais 7,2 milijardai toks yra, tokia yra įvertinta samata ir mes turime užtikrinti tas lėšas bent jau 2000, iki 2020 metų pastatymui šio reaktoriaus, o eksploatavimui kol kas mes nematome jokių priežasčių, kad reikėtų didinti lėšas skirtas eksploatavimų reaktoriaus. statybų etape reikės daug naujų medžiagų, tačiau kalbant apie pačią, e, eksplo, patį eksploatavimą ir priežiūrą to reaktoriaus, nemanau, kad čia turėtų e, išaukti sąnaudos, lygiai taip pat ir eksploatacijos nutraukimo etapui taip pat nematome, kad sąnaudos turėtų išaukti. Ir dėl to tuo etapu nebuvo atliktas pervertimas, nes mes manome, kad mes laikomės parengto scenarijaus. yra įsipareigojimai iki 2020 metų ir jeigu įsipareigojimo signavimai iš tarybos bus patvirtinti, tuomet komisija pateiks pasiūlymą galimybėms, kaip reikėtų finansuoti 12 ir 13, 12-14 metais, kai mūsų numatytame biudžete atsirado tam tikras trūkumas ir reikia papildomų lėšų. Dėl terminų šį klausimą patikė ponas Menzaros. Taip, terminai yra tokie, kad mes pradėjome statybų etapą. Bus pastatyti pastatai, dabar mes skelbėme konkursus pastatų statybai. Ateinančiais mėnesiais bus skelbti tie konkursai. Bus iš viso 12 konkursų, 2015 metais pradėsime surinkimą šio įrenginio reaktoriaus ir tikimės, kad statybų etapas pasibaigs, tai vadinama, pirmąją plazmą techniškai iki 2019 metų pabaigos, 2020 pradžios. Ir DT reakcija, pirmoji reakcija 2000. 26-2020 metais bus pradėta. Toks yra planas, taip yra numatyti tokie terminai darbų. Ačiū. Dėkoju. Tikiuosi, kad vertėjai su mumis pasiliks šiek tiek ilgiau, ponas Odi. Merci, euh, Dėkoju. Turiu pasakyti, kad man labai gaila, kad Europos parlamentas negalėjo dalyva, nebuvo įtrauktas į šio projekto rengimą ir negalėjo padėti spręsti visų tų problemų, kurios iškilo. Jūs tikriausiai žinote, kad aš esu kaip tik iš tų valstybių narių, kurios yra labai suinteresuotos, už tai atsakinga yra komisija, taryba jums jau 2009 metais uždavė klausimą, tai, į tai jūs niekaip neregavote, e, komisija tik tai labai trumpai atsakė į tarybos užduotą klausimą ir labai ačiū, kad šiandien atvykote pas mus. Matote, kas vyksta čia komi, komi, komitete. Biudžeto problemos E, nustelbė bet, kokiu, bet kokias mokslinės mintis. Iš tiesų labai dėl to gaila ir susidaro įspūdis, kad ES nesugebės įgyvendinti tokio projekto. Ir už tai vėlgi atsakys komisija, ne valstybės narės, bet komisija, nes mes nuolat smerkiame valstybės narės, kurios nesilaiko stabilumo ir augimo pakto, tačiau e, komisija čia taip pat turi kažką nuveikti. Europos komisija šiame dokumente ne, ne, ne vienu žodžiu neužsimena apie globalinę dimenciją. Juk mes čia kalbame ne tik apie finansus, taip yra finansiniai sunkumai, tačiau Ar mes e, konsultavomės su savo partneriais? Kokia yra JAV pozicija? Aš praėjusią savaitę Šanhajuje buvau e, pasaulinėje parodoje. Galbūt iš ten yra kažkokių postumių, kažkokių idėjų. Juk tai yra pasaulinis projektas, jūs su nieko nesikonsultavote. Aš esu įtrauktas į, į šį projektą ir ir man labai gaila, kad niekas nesuvokė, koks tai yra svarbus projektas komisija turėtų imtis šito projekto, šio dokumento. Mes nežinome, kokie bus priimti sprendimai, tačiau manau, kad e, jūs sulauksite parlamento iniciatyvos. Tai juk nuostabus projektas. 2050 metais žmonija dar egzistuos. Aš turiu kaip tik mažą sūnų, kuris 2050 metais tikrai dar gyvens, o mes juk ir dirbame dėl ateities kartų. Dėkuoju, sako pirmininkė toliau kolega Turmės, paskui bežina. Expect... Keturis klausimus noriu užduoti ir laukiu labai tikslių konkrečių atsakymų. Pirmasis. Prancūzija teigia, kad uh, mokės, apmokės 20 procentų e, konstrukcijos kaštų. Ar Prancūzija sumokės tos 20 procentų pagal 2010 metų samatą. Antras klausimas. Ar galėtumėte mums pateikti valstybių narių sąrašą, kurios e, apmokės papildomas sąnaudas ir kiek apmokės. Mano šalis Luksemburgas, Belgija, Prancūzija, Junktinė karalystė. Nežinome, ko, kokią dalį sumokės kiekviena valstybė pagal jūsų samatos skaičiavimus. Trečiasis klausimas. Tarptautinis lygmuo Orbamos administracija 2011 JAV biudžete numatė ITER projektui 18 milijonų dolerių. Pagal mūsų skaičiavimus e, jie ta suma netitinka JAF įsipareigojimu, todėl remiantis dabar turima oficialia informacija, JAV biudžete numatytas finansavimas įter nėra pakankamas. Paskutinis klausimas, kaip jūs drįstate iki 2020 metų prisijimti įsipareigojimus dėl statybos sąnaudų kuomet mes, parlamentas, dar neprieimė sprendimo dėl finansinės perspektyvos po 2013 metų. Tai, ką jūs darote, yra iš esmės e, siekis pasisavinti e, kelis milijardus eurų iš busimosios finansinės perspektyvos ES biudžete, ponas Bredzina. Ačiū už suteiktą žodį. Aš noriu išreikšti paramą šiam projektui, nes mūsų lūkesčiai susijęs su brandolių sintezės energija yra dideli, reikia e, šį energijos gamybos būdą išbandyti, tai yra ateities energetika ir e, šis projektas daugiausiai užsipuolamas žaliųjų atstovų, nes jie išvelgia uh, tam tikras grėsmes, nes e, grėsmės jų teiginiams, jeigu šis projektas pasiteisintų, todėl manęs nestebina žaliųjų reakcija, projektas dar nėra įgyvendintas, yra pasiekęs tik pusiaukelę ir negalime dabar šiuo metu atsakyti į didžiąją dalį žaliųjų užduodamų klausimų. Aš tuo tarpu noriu paklausti štai ko. Jūs bendradarbiaujate su, jūs taip pat bendradarbiaujate gyveninant bendrai Rusijos ir Italijos projektą, kurio pavadinimas Ignaite. Ir ką Jūs manote apie uh, galimybę vykdyti brandolių sintezę pasitelkiant lazerių technologijas? Kitas klausimas. Noriu paklausti, kokią dalį padidėjusių sąnaudų apmokės kiti projekto partneriai, jeigu apskritai e, apmokės, nes priešingų atveju atrodo, kad viena, vien tik tai ES turės didinti savo indėlį. Pirmiausiai dėl e, tarptautinių partnerių, apie kuriuos kalbėjo nemažai klausinčių. Pirmas dalykas, kurį turime aiškiai suprasti, kad sutartis numato, kad tarptautiniai partneriai dalyvauja savo indėlius įnešdami į šį projektą. Tai reiškia, kiekvienas turi prisidėti prie šio projekto projekto tam tikrus tam tikrais komponentais. Galima kalbėti apie indėlius natūrą. Tai reiškia, kad e, tie komponentai, kurie buvo įvertinti 2001 metais, jų vertė buvo nustatyta ir e, Europos Sąjunga finansuoja 45 procentus projekto sąnaudų, visi kiti dalyviai e, kiekvienas apmoka 9 procentus įrenginio statybos sąnaudų. Išlaidos buvo paskirstytos tokia proporcija nuo pat pradžių ir dabar, kuomet didėja bendros išlaidos, atitinkamai didėja ir atskirų partnerių indėlis. Taigi e, Europa turės proporcingai padidinti savo indėlį, kitos šalis taip pat. Iš pradžių Europa Europos indėlis buvo 550 milijonų eurų, dabar e, ši suma išaugo iki 1,4 milijardo eurų. Atskiros valstybės narės turi dabar atitinkamai padidinti joms skirtą finansavimo dalį. ES valstybės narės, kai kurios to savame suprantama nepageidauja. taip pat ir e, kitų partnerių indėlis atitinkamai išaugo. Mes e, turime atitinkamai padidinti savo įnašą e, natūrą Ir tai yra mūsų pagrindinė atsakomybė, taip pat ir taptautinių partnerių įnašai padidės, bet mūsų padidės labiausiai. Visi kiti partneriai nekantriai laukia, kad e, mes e, patvirtintume savo įsipareigojimus, tačiau negalime to padaryti, kol valstybės narės nepatvirtino atitinkamai savo įsipareigojimų. Todėl negalime priimti esminių sprendimų. šio baseline projekto. Jeigu leisite, norėčiau papasakoti dar šiek tiek daugiau apie tarptautinį projekto lygmenį, po to perėsiu prie kitų klausimų. JAV įnašas. kuris numatytas valstybės biudžete yra 2,2 milijardai dolerių vis, visa, viso projekto statybai. Tokį, tokią dalį yra jie numatę, nežinau kaip jie ją apskaičiavo. ir e, visam statybų laikotarpiu. Kadangi baigėsi vertėjų darbo laikas ir jis buvo atitinkamai pratestas, tai vertėjai dabar nori padėkoti uždėmesį ir atsisveikinu